Je vous propose de, de recommencer no, notre séance. Siūlau pradėti mūsų posėdį. Nežinau tai, kad e, yra tuščių kėdžių, bet siūlau nebevėluoti ir pradėti mūsų posėdį. Pirmasis darbo tvarkės punktas - tai diskusijos dėl bendrojo Europos Sąjungos e, biudžeto. Kalbėsime apie bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus. Ir norėčiau suteikti žodį komisijos atstoviai poniai Sukovai. Noriu taip pat Jūs informuoti, kad šiandienos diskusijose kalbėsime išimtinai apie bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus. Uh, E, tai yra ankstesnėme biudžete patvirtinti projektai. Koordinatoriai norėjo e, surenkti keitimąsi nuomonėmis su komisija šiuo klausimu, kad gautų informaciją apie tai, kaip įgyvendinami e, bandomieji projektai ir parengiami veiksmai ir kaip jie integruoti į ES biudžetą ir kaip jie įgyvendinami, koks galbūt prakaraštis numatytas. Taigi, diskusija, kuri dabar vyks, nesusijusi su ponios klūne e, pranešimu dėl ES 2018 metų bendrojo biudžeto. Diskusijos šią temą numatytos balandžio 25-ąją. Draugė su pono Morešan, kuris yra pranešėjęs e, biudžeto klausimų. Taigi, kalbant apie bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus, pavyzdžiui, ak, yra projektai skirti, projektai skirti jaunimui, jauniems migrantams, taip pat projektai, kurių tikslas skatinti bendradarbiavimą vers, verslumo srityje, siekiant užtikrinti augimą, taip pat E, projektai skirti es pilietybei, e, stažuotėms. Yra projektų vykdoma, kurie, už kuriuos atsakingas MPL direktoratas, su kuriuo mes tiesiog bendradarbiaujame. Taip pat e, projektai skirti universitetams, projektas skirtas platformai platformą, kurio tikslas sukurti platformą, kur bendradarbiautų universitetai ir jaunimas, taip pat vienas projektas įgyvendinamas Lenkijoje. Toliau parengiamasis veiksmas dėl e, skirtas e, žmonėms virš 35 metų, kurie neturi darbo. MPL direktoratas jį gyvendina taip pat kitų projektų, kuriuos įgyvendina Ample ir parengėvėjai veiksmai e, skirti skirti aukštesniojo išsilavinimo programoms, aukštesnio lavinimo institucijoms. Ir netrukus žodį suteikiu dešimčiai minučių poniai Sukovai iš Ample direktorato. Thank you very much, uh, Mr. Chairperson. Ačiū, ponė pirmininkė. Labadiena, gerbiami parlamento nariai. Man malonu trumpai pristatyti ataskaitos esmę. Tai yra pirmoji vidurinio laikotarpio ataskaita, kurioje yra detaliai aprašomi 79 bandomieji projektai ir parengimieji veiksmai, kurių bus įmamasi 2017. -aisiais. 62 milijonai buvo skirti parengimiesiems veiksmams ir 40 milijonų eurų bandomiesiems projektams. Mes detaliai aprašėme ir kiekvieno iš bandomųjų projektų bei parengiamųjų veiksmų tikslus, be to yra nurodyti laiko terminai, numatyti kalendoriai kiekvienam projektui ir veiksmai. Na, o antroji ataskaita bus rengiama kaip biudžeto projekto 2018 dalis. Dar šiais metais ją pateiksime. Ką tik buvo paminėta, kad mes veikiame užimtumo generalinėme direktorate, yra numatytas vienas pilotinis projektas ir vienas parengiamasis veiksmas. O kodėl nėra įtraukiama vaikų garantijos schema į šią grupę? Mes Esame numatę 2017 tam tikrus veiksmus ir pirmasis projektas yra Europos pagrindas stažuočių mobilumui. Mes norime užtikrinti integraciją darbo rinkoje. Jau antrus metus įgyventinamas šis projektas. Šio projekto tikslas yra paskatinti stažuočių mobilumą ir išbandyti įvairius modelius. Taip pat reikia pasižiūrėti į galimybę apgyvendinti, e, draudimo aspektus. Reikia, kad e, projektas e, leistų padaryti stažuotės patrauklesnės jauniems žmonėms. Tai yra ir mūsų darbo tikslas. Mes norime sudominti jaunus žmonės stažuotėmis ir norime, kad jie įsitrauktų į darbo rinką. 2017 metais pagal šį projektą mes kviesime teikti paraiškas, na, tai yra tarp europiniai projektai, mes skatinsime suinteresuotas šalis dalyvauti tose programuose Taip pat norime skatinti stažuočių mobilumą ir numatyti ilgalaikį įgyvendinimą, kuris užtikrintų kokybišką judumą, kurio trukmė būtų ne mažesnė nei šeši mėnesiai. Esame numatę ir komunikacijos planą. Norime įtraukti visas suinteresuotas šalis, ypač įmonės ir institucijas, kurios yra pasirengusios priimti stažuotojus. 2017 mes jau paskelbėme kvietimą teikti paraišką, sausio 25 tai buvo padaryta, iki kovo 29 buvo galima teikti paraiškas. Dabar vertiname visas paraiškas ir e, projektą norime pradėti vykdyti trečiajame 2017 ketvirtyje. 2 e, milijonai eurų yra paskirti šiam projektui. E, be to, yra nuo 2016 ankstesnio kvietimo likusių lėšų. Tai yra 840 tūkstančių eurų. Vyko ir informacinė sesija e, su suinteresuotomis šalimis vasario 22-ąją. Aš tikiu, kad e, atsakas bus naudingas ir mes sugyvėsime tinkamai paskirstyti lėšas projektui. Labai svarbu yra didinti informuotumą apie stažuotės ir judumą. Mes vadovaujamės egzistuojančiomis ES lygio iniciatyvomis, tai yra ir stažuočių alijansas, na, taip pat yra organizuojama ir profesinių įgūdžių savaitė. Pirmą kartą ji buvo organizuojama 2016 ir mes toliau renksime tą seminarą kiekvienų metų pabaigoje. Bus kalbama taip pat ir apie profesinį ūkdymą. Toliau generalinio užimtumo direktorato tarp Europinio judumo programa netiems asmenims, kuriems yra daugiau nei 35 metai. Irgi antrus metus įgyvendinama programa, jos tikslas yra pagelbėti ilgalaikiams bedarbiams susirasti stažuotės ar darbą kitose valstybėse narėse. Tai yra modelis paimtas iš jūsų pirmas euras darbas. Tai bandomasis projektas, kuris bus išplėstas pagal numatytą schemą. 2016 metais buvo vykdomi pirmieji bandomieji projektai ir mūsų manimų tai, ko išmokome anksčiau, bus labai naudinga antrajame gyvendinimo etape. Numatytos ir paramos priemonės pagal šį projektą, numatome parengimieji veiksmai, mes atsižvelgsime į darbo rinką. Reikia garantuoti žmonėms galimybę vykti į darbo pokalbius kitose šalise, taip pat organizuoti kalbos pamokas ir padėti jiems integruotis į darbo rinką skiriama ši programa yra tiems, kurie e, ieško darbo, kurie nori pakeisti darbą. Mes norime, e, kad e, šie parengėmėji veiksmai būtų kiek įmanoma sumažintų administracinių išlaidų, reikia, kad projektas būtų paprastas. Trukmė yra numatoma nuo 3 mėnesių mokymams ir nuo 6 mėnesių stažuotėms. Mūsų manimu, ši schema gali padėti rasti darbo vietą po mokymų. Dabar finansavimo sprendimas 2017 buvo ką tik priimtas. Kovo 22 mes dabar rengiame, kviesti, rengiamės kviesti teikti paraiškas ir mūsų Tikslas yra pradėti vykdyti projektą ketvirtajame 2017 ketvirtį arba pirmajame 2018 ketvirtyje. Kvietėme bent tris valstybės narės tam, kad būtų geografiškai plačiai viskas apimama. Kaip jau sakiau, tai yra skirta asmenims vyresniems nei 35 metai. Turime projektų, kurie trunka iki 18 mėnesių. Ir mūsų manimu sulauksime bent trijų ar keturių gerų pasiūlymų. Sieksime užtikrinti visą reikiamą paramą asmenims vyresniems nei 35 metai, tam, kad jie galėtų vykti į kitą šalį ir ten susirasti stažuotę ar darbą. Dabar vaikų garantijų schema, kurią siūlė parlamentas. Tai buvo pasiūlyta kaip naujas parengiamasis veiksmas. Buvo paskirti 2 milijonai eurų 2017 biudžetui. Šis bandomasis veiksmas papildo vaikų rekomendacijas, kurios buvo priimtos 2013-aisiais. Na tai prisideda ir prie kitų finansinių priemonių, kurios yra numatytos pagal dabartinį programavimo laikotarpį. Mes dėmesį skiriame penkioms sritims. Reikia padėti skurstantiems vaikams, jie turi gauti nemokamą sveikatos priežiūrą, švietimą, vaikų priežiūrą, apgyvendinimą, mytybą. Tai nėra rengimasis naujam teisės aktui, tai tiesiog papildo tuos veiksmus, kurie yra skirti padėti vaikams. Mes siūlome tai traukti į 2017 darbo programą ir bus keičiama EASY programa birželio mėnesį. Aš manau, valstybės narės neprieštaraus tam naujam projektui. Vaikų garantijos gyvendinamumo analizė parodo, kad tai puikiai atitinka užimtumo ir socialinių inovacijų programų tikslus. Taip yra siekiama užtikrinti tinkamą socialinę apsaugą, kovoti su socialinė atskirtimi ir neturtu. Mūsų supratimu tai gali būti geras projektas, kuris prisidės prie šešių metų EASY programos. Tikimės jį pradėti rudens pradžioje. Ir įsibėgėjęs tai projektas turėtų kitų metų pradžioje. Labai ačiū, esu pasirengusi atsakyti į klausimus ir apie kitus projektus bet galėsiu atsakyti tik tiek, kiek turiu informacijos. Dėkoju. Euh, euh, Ačiū už tokį glaustą pristatymą. E, ir noriu iš karto sutikti žodį ir pranešėjams, ir šešėlėms pranešėjams biudžeto klausimų. Ir, kaip jau sakiau, mes kalbame ne apie pranešimo tekstą, bet apie, ką tik kalbame apie projektus. Pane Klūne. Ačiū, pirmininkė. Ačiū komisijos atstoviai už tai, kad pristatė e, pažangą įgyvendinant parengiamuosius veiksmus ir bandomuosius projektus. Tai labai naudingos priemonės įrankiai, na, žvelgiant į naują veiklą ir politikos projektus. Mes įgyvendinome sėkmingai e, eks, bandomosius projektus anksčiau. E, ankstesniais metais ir dabar turime galimybę užtikrinti, kad projektai, kurie buvo gyvendinami per starosius kelis metus, būtų toliau tesiami, mums rengiant ateinančiais mėnesiais kitų metų biudžetą. Noriu padėkoti komisijai už suteiktą informaciją. Kaip jūs ir pristatėte, tos informacijos prašė koordinatoriai tie du projektai, kurie ką tik, tie du aspektai, kurie ką tik buvo pristatyti šį rytą, e, verčia komitetą susimastyti apie jaunimo nedarbą ir e, ilgalaikį ilgą laiką neturinčius darbo žmonės. Judumui skirtas projektas, man atrodo, yra ypač įdomus ir noriu užduoti klausimą apie jį. 2 milijonai 2007-iesiems 2,84 milijono kitais metais skirta. E, jūsų nuomonė, kiek šalių tikitės apriepti šiame projekte ir kada e, ir kai buvo paskelbtas kon, konkursas paraiškom 2016-aisiais, kiek šalių pateikė prašymus ir kiek žmonių dalyvavo. Nes dabar daugiau dėmesio skiriame profesiniam mokymui Jis labai svarbus ir turime jo nepamiršti suteikti įgūdžių žmonėms, kurie yra būtini tam, kad jie rastų savo vietą rinkoje. Taigi, kiek šalių dalyvavo. Taip pat bandomieji veiksmai. Sakėte, kad e, trijų valstybių konsorciumas dalyvavo. Ar tai buvo, jame dalyvavo tik trys valstybės? Gal galite daugiau apie tai papasakoti? Man įdomu, kaip viskas praktiškai atrodė kaip su startuoliais ir bandomaisiais projektais skirtais ekosistemai. Man atrodo, daug lėšų investuojama į universitetus, trečiojo ligmens sektorių. Ar yra rezultatų apčiuopiamų, ar domimasi, kuo pasiekiama tais pinigais, ar mm, remiami moksliniai tyrimai, reikia juk ir e, įvertinti, ko, kokiu rezultatu pasiekiama. Ar tai analizuojama, ar kaip čia darbas vyksta. Tai tokie būtų mano klausimai. Ponas Respieto. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti komisijos atstoviai už sutiktą informaciją. Uh, apie tai, kaip įgyvendinami projektai. Man atrodo, vertinant bandomosius projektus, reikia akcentuoti du dalykus, kurie mano požiūrė yra svarbus. Tai yra nauda jūsų kuriama Europos mastu ir būtinybė Europos institucijoms, tvirtinant biudžetus, akcentuoti užimtumą, socialinės programas tam, kad sustiprintume veiksmus, e, kurios jau dėgia valstybės narės. Ir mes e, pristatydami savo pakeitimus e, šie, šiems projektams biudžetui matome, kad yra skirtumų tarp to, ką sakome apie subsidiarumą ir to, kas įgyvendinama. Nauda Europos mastu tikrai e, gaunama ir tą ir įrodė bandomųjų projektų įgyvendinimas. Būtent tai norim ir akcentuoti mūsų komitete. Bendrijos e, fondų lėšos, jų panaudojimas, na, Europos biudžetas nesuteikia mums pakankamai galimybių veikti auto, autonomiškai vertinant e, paraiškas pateiktas e, bandamiesiams projektams. Daugelis e, projektų skirti socialiniam sektoriui, padėti vyresniems žmonėms, jaunimui, ypač jaunimui veikti nedarbą, jaunimo skur, kovos jaunimo skurdu, vaikų skurdu. O Ypač reikėtų paremti startuolius, ES turėtų skirti tam lėšų. Ir visa tai tikrai atskleidžia, kad ES biudžetas, biudžeto dydis yra per menkas, kad galėtume uh, pasirūpinti piliečių poreikiais. Žinoma, tai gera priemonė. Tačiau tai tik lašas vandenyne. Uh, E, pavyzdžiui, galvojant apie tai, ką ES galėtų nuveikti, tikrai galėtų padaryti daugiau. Norėčiau pakalbėti apie du dalykus. Vaiko garantijų pasiūlymas, kurį rengėme komitete ir jį nagrinėjame jau trejus metus, bandydami e, kovoti su skurdu, padėti tiems, kurie labiausiai pažeidžiami yra kurie nesukėlė krizės ir kurie išgyvena socialinę atskirtį dėl blogų sprendimų, kuriuos priemė kiti. Manau, kad vaiko garantijų projektą tikrai turime įgyvendinti, kad parodytume, kad ES rūpi tie, kuriems labiausiai reikia pagalbos. Ir antra, kova su nedarbu tai bandomasis projektas, kuris tikrai gerai parengtas. Manau, kad mums reiktų e, suvokti krizės pasakmes ir suvokti, kokia, kokios yra makroekonominės pasakmes. Ir pasiūlyti visą apimantį atsaką, bandant pasirūpinti labiausiai pažydžiamais visuomenės nariais ir suteikti jiems galimybę pasinaudoti ekonomikos atsigavimu, nepalikti juos nuo šaly. Turime panaudoti visas priemonės ir padaryti viską, kad e, lėšos būtų e, skirtos jiems. Nieko nėra iš EKR frakcijos, ponios Harkin taip pat nėra, atrodo. GUE frakcija. Nieko nėra. Todėl žodis Jean Lambert. Ačiū. Noriu padėkoti už prezentaciją. Turiu keletą klausimų apie ją. Visų pirma, apie ryšių strategiją. Uh, E, bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų atžvilgių. Mes išgirdome apie labai įdomius pasiūlymus ir, kaip jau buvo sakyta, tie projektai tikrai atneš naudos visuomeniai. Jie skirti ne tiems, kurie, kurių padėtis ir taip nebloga visuomenė, bet tiems, kurie susiduria su problemomis, Todėl, manau, reikia pamastyti, kaip mums čia elgtis. Ir siūlau mums užimtumo komitetui pamastyti apie tai, kaip e, gauti atsiliepimų, išgirti informacijos iš tų, kurie dalyvauja tose projektuose ir gauna iš jų naudos. Buvo minėtas ir MBI dalyvavimas. Gal galėtumėte daugiau apie tai pakalbėti? taip pat apie tai, kaip e, tie projektai reklamuojami ir koks yra įsisavinimo mastas, ar čia yra kažkokių problemų šioje srityje. Stažuotėms skirti projektai. Ar jie sukoncentruoti į konkrečius sektorius, pavyzdžiui, ekologiškųjų darbo vietų projektas svarstydami, e, pamatėme, kad reikia e, siekti judumo tarp sektorių. Darbo jėgos judumo tarp sektorių, taip pat judumo mm, per sienas. Ar, ar, ar tai akcentuojama, tai yra sektorinis požiūris. Tai... Ačiū. Ačiū. E FDD frakcijos atstovo, man atrodo, nėra. Ačiū, aš norėčiau sudalyvauti diskusijose. Turiu klausimą komisijos atstovui. Atstoviai. Iš tikrųjų, net keletą trumpų klausimų. Visų pirma, darbo rinkos apsauga ir e, žmonėms su negale galimybė dalyvauti Europos darbo rinkoje. Turi egzistuoti principai, kurių pagrindu tai užtikrinama, mes esame civilizuotas žemynas ir civilizuota visuomenė turi pasirūpinti žmonėmis su negale. Antra, e, jaunimo nedarbas ir Europos masto projektai skirti jiems. Š, apie tai daug kalbama, aš daug girdžiu šią temą. Tačiau e, pasirinkti vis dėlto tos pasirinktos priemonės neduoda daug rezultatų. Yra daug triukšmo, o rezultatas yra labai menkas. Reikėtų nepamiršti ir e, vyresnių žmonių, pensinio amžiaus žmonių. Ne tik asmenys su negale arba asmenys turintis judumo negale, bet vyresni e, žmonės bendrai yra tarsi e, rezervas darbo rinkose. E, ar yra komisijos e, programų, kaip užtikrinti senesnių, vyresnių žmonių sugrįžimą į darbo rinką? Žinoma, bent jau konkrečiose sektoriuose, nes kai kuriuose sektoriuose jų darbas atneša tikrai naudos, ne tik socialinės ir, eko, ir ekonominės, bet tai būtų grinai humanitarinis projektas, galimybė užtikrinti, kad žmonės neatsiduria ne, ne, ne, ne visuomenės pareibyje. Ponas Dominik Marten, ačiū pirmininkė trumpai. Bandomieji projektai ir, ir parengėmėjai veiksmai e, pristatyti eina tinkama kryptimi, jie yra logiški, tačiau, tačiau judumas, e, judumui skirtos lėšos yra labai menkos. Buvo užduotas klausimas, kokios konkrečiai valstybės narės dalyvauja šiam, šiuose projektuose. Man atrodo, kad jų labai nedaug ir noriu pasakyti, kad susidaro įspūdis, kad vis dar bandoma spręsti krizės pasiekmes, o ne uh, nebandoma uh, imtis kitų priemonių, juk tai yra griežtų taupimo priemonių rezultatas. E, iš tikrųjų, tai, socialinis dempingas vykdomas pačioje Europos Sąjungoje. Tomas Man. Ačiū, ponė pirmininkė. Svija. Iš tikrųjų, labai gerai, kad mes šitą temą aptarinėjame su reikalinga disciplina. Ir mes dažnai klausėme, esame mūsų rinkėjų, ką jūs darote, ką jūs siūlote, o mes atsakome, kad mes priima rezoliucijas. Tačiau reikėtų parodyti konkrečių veiksmų, pavyzdžiui, garantijos jaunimui. Tai buvo labai svarbus projektas, tačiau labai svarbu parodyti, kad jos veikia ir kad Per jas mes skantiname jaunimo užimtumo iniciatyvas ir numatome 3 milijardus eurų šiai programai. Valstybės narės pagaliau suprato, kad mes galime turėti naudos, iš šios programos ir kad mes galime kontroliuoti, kur link nukreipiamos šitos lėšos. Taigi, gyvenindami bandomosius projektus, mes turime pasakyti valstybėms narėms, kad tai yra modeliai, kuriuos galima perimti, galima pagalvoti, ką galima papildomai nuveikti, papildomai prie tų priemonių, kurios yra gyvenamas valstybių mastu. Ir taip yra sukūriama europinė papildoma nauda, vertė, tačiau mes turėtume imtis atitinkamos komunikavimo veiklos. Netgi jeigu ES mastu mes turėtume daugiau lėšų, vis dėlto valstybės narės turėtų pačios suprasti, kaip tas lėšas panaudoti. Vienos iš pradžių boikotavo šitos projektus, o kitos pagaliau suprato, kad tos lėšos yra labai svarbos. Mūsų valstybėje, pavyzdžiui, įtraukiami socialiniai partneriai, vykdomos struktūrinės reformos, kitos valstybės jų nesima. Norėčiau pritarti Lambert klausimui ir mintims apie komunikavimo strategiją, kad žmonės suprastų, jog mūsų veiksmai atneša bendrą europinę naudą. Mes apie bandomuosius projektus turime informuoti ne tik tai internete. Ir Europa pristatant šią idėją turėtų vaidinti ne šalutinį vaidmenį, tiesiog mes turime parodyti, ką konkrečios priemonės padėjo valstybėse narėse. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, kaip pasiekti, kad šita komunikacijos politika būtų kokybiška, kadangi turime daug ką pasiūlyti, turime lėšų, kurias galime didinti, tačiau reikia žinoti, kas nuveikiame nuveikiama tomis lėšomis. Ir jeigu mes prodėsime rezultatą, tai valstybės narės supras, kad tos programos yra naudingos. Ir ES institucijos turi mums padėti. Dėkuoju, suteiksiu žodį pats savo. Norėčiau pakalbėti apie projektus, kurie yra susijęs su e, stažuotėmis. Iš tikrųjų, stažuočių projektai yra labai svarbus Tiesiog reikėtų pagalvoti apie tai, kaip reikėtų į šią dinamiką įtraukti ir socialinius partnerius. Tomas man ką tik pasakė, kad socialiniai partneriai labai svarbus veikiai šios, šių programų įgyveninime ir todėl reikėtų padaryti socialinį dialogą kuo dinamiškesnį. ES profsąjungų asociacija taip pat e, vertina situaciją, taip pat formuluoja tuos pačius poreikius ir labai svarbu suderinti tuos dalykus tarpusavyje. Kitas aspektas, jūs jau savo pasisakymę kalbėjote apie tai, kad ne visas, e, kad stažuotų metu yra siekiama uh, suteikti galimybę išmokti kitų šalių kalbas. Kai kalbame apie Europos masto judumą, reikia prisiminti tuos jaunus žmonės, kurie galbūt turi tam tikrų privalumų dėl kalbos. Todėl jie turi didesnių galimybių gauti darbą, tačiau kita vertus reikėtų pagalvoti ir įtraukti e, e socio profesionales lius įgūdžius. Ponas Marta, ačiū pirmininkė. E, visi išsakyti pastebėjimai mus veda įdomiais keliais, bet reikia nueiti dar toliau. Turiu klausimą komisijos atstovams dėl partnerysčių tarp mokymo centrų iš įvairių valstybių. Ar, ar tai įmanoma jūsų nuomonė? E, užtikrinti e, tų centrų matomumą, kad jie būtų žinomi, kad jie būtų žinomi jaunimui ir pas, kad jie pasinaudotų e, stažuočių galimybėmis e, kitose šalise. Kitas klausimas. Tai e, diplomų ir švietimo e, ir išsilavinimo sertifikatų abipusės pripa, abipusios pripažinimas. Ir E, kaip su pasienio regionais Europos. Aš pats gyvenu pasienio regione, kur, kur yra e, tikrai labai mažau, mažų įmonių, kurios daro visas pastangas, kad priimtų stažuotojų. Kaip žinote, tai reiškia nemažu, nemažai e, laiko pastangų ir daugelis praranda viltį, nuleidžia rankas, nes ne, nėra visada veiksminga. E, pavyzdžiui, kirtė sieną e, e, Prancūzijos ir Luksemburgo sienos, jeigu iš Prancūzijos į Luksemburgą pervežioja tas jaunas žmogus, jis ten už, už, gali uždirbti 30-40 procentų daugiau. Taigi ar šiuose e, parengia, bandomosiuose projektuose numatoma remti pastangas tokių įmonių vadovų, kurie bando suvaidinti savo vaidmenį ir kartais e, na, susiduria su tokia situacija, kad jie išmoko parengė jauną žmogų, kuris išvyksta dirbti svetur. Ir tą klausimą reik, Klausimą apie tai reikėtų įtraukti į vairias anketas, kurios rengiamos Europos forumuose, kaip išvengti tokių situacijų ir kaip pasiekti, kad pinigai skirti būtent tokiai veiklai pasiektų e, lėšų gavėjus kiek įmanoma greičiau, kad jie būtų pervesti e, greičiau taip pat e, būstas. E, orų gyvenimą užtikrinantis būstas bei judumas. Ką jūs turite omeny, kai kalbate apie tai, ar tai yra nemokamas būstas, ar tai yra e, galimybė naudotis transportu? metu, nes jeigu taip, tai tokia biudžeto valutė yra tikrai labai, turėtų būti labai didelė. Žinoma, reikia akcentuoti e, pa, tarp valstybinį judumą, pasienio judumą, tačiau viskas priklauso nuo, nuo to, apie kokias šalis kalbame. E, jeigu kalbame apie jaunimą, jeigu paklausite prancūzo, jauno prancūzo, ar jis nori dalyvauti, pavyzdžiui, pasinaudoti galimybę stažuotis Rumunijoje, tai na, ten atlyginimai tikrai yra labai maži. Iškirdame įvairiausių klausimų, pastabų ir e, jie visi skirti jums. Ir vėl žodį suteikiu komisijos atstoviai. Ačiū. Dėkuoju už susidomėjimą ir už išreikštas nuomonės. Aš atsakysiu klausimus pailiui. 2 milijonai plus 800 milijonų eurų liko iš praėjusių metų asuknavimų. Šiuo metu negaliu pasakyti, kiek valstybių pateiks paraiškas ir kas laimės. Projects. Labai svarbu, kad projektuose būtų formuluojamos geros idėjos, kurios padėtų plėtoti ES politiką įgyveninant jau vykdomus projektus. Mes neteigiame, kad mes siekime įtraukti 15 valstybių, kad dalyvautų bendruome projekte, bet svarbiausia mums sulaukti gerų projektų konsorciumas. Tiesiog mes norėtume, kad būtų projektai gyveninami dalyvaujant bent trijų valstybių konsorcijumi, tačiau jeigu yra daugiau tarpusavio tarptautinių sąryšių, ryšių ir jeigu yra siekiama užtikrinti platesnį mobilumą, tai mes reikalavome daugiau negu trijų valstybių ir jų gali būti kuo daugiau. Tačiau mūsų uždavinys atrinkti pačius geriausius e, projektus, kuriuose yra formuluojamos įdomiausios ir labiausiai įgyvendinamos idėjos. Tokiems bandomiesiems veiksm, veiksmams ir bandomiesiems projektams keliame uždavinį parodyti, kaip galima sukurti papildomą europinę naudą. Labai svarbu, kad šitie nauji projektų modeliai galėtų būti pritaikyti plačiau, kad valstybės narės ne tik tai panaudotų lėšas skiriamas tiems bandomiesiems projektams ir parengiamiesiems veiksmams, kad šitie modeliai galėtų būti įgyveninti nacionaliniu lygmeniu ir kad taip pat būtų galima naudoti struktūrinių investicijų fondo lėšomis. Daug bandomųjų projektų atsižvelgia ir į socialinius aspektus. Tai vienas iš ES politikos prioritetų. Socialinis aspektas yra nurodomas kiekvienos politikos srityje kaip prioritetas ir mes manome, kad jokia politika negali būti įgyvendinama neįvertinus socialinio poveikio visuomeniai ir gyventojams. Kolegos minėjo, kad reikia atgaivinti socialinį modelį. Komisija taip pat mano, kad partneris reikia traukti į politiką į, ir rengdami bet kokį projektą, ne tik tai bandomąjį projektą, bet ir projektą įgyveninamą iš mūsų tiesioginio finansavimo. Norime, kad partneriai būtų įtraukti pačioje pradinėje bandomųjų projektų stadijoje. Socialinių partnerių traukimas yra privaloma sąlyga. Kartais tai yra privaloma sąlyga, kartais tai yra e, e, galimybė įtraukti socialinius partnerius, kadangi tai yra prielaida įgyveninti labai gerus projektus Mes dirbame su socialiniais partneriais apskritai, ne tik tai įgyvendinami bandomuosius projektus struktūrinių investicijų fondo kontekste mes ir esame sukūrę socialinės partnerystės elgesio kodeksą. Aš pritariu, kad komunikacija yra labai svarbus aspektas, kadangi labai geras idėjas rengiant naujas priemonės, naujus modelius, neteks vertės, jeigu mes apie juos neskleisime informacijos tinkamai. Todėl beveik visi projektai numato ir komunikavimo strategiją. Pirmiausia, numato, kad visuomeniai bus, būtų skelbiama informacija apie pasiūlymus bet ir apie įgyvendamų projektų rezultatus. Kai tie rezultatai yra gaunami, labai svarbus kleisti informaciją apie juos. Europos socialinis fond, fondas yra šių pro, projektų įgyvendinimo pagrindinis partneris. Mes esame įsteigę atitinkamą komitetą ir taip pat Europos inovacijų programa yra numačiusi atitinkamą komitetą. Ir šitie du komitetai susitinka ir siekia, kad projektų rezultatai būtų žinomi valstybėse narėse ir čia yra užsimama tokia bendra atsakomybė, bendra vadyba ir siekiama, kad būtų kaupiamos žinios, kad būtų vertinama tiesioginio valdymo, tiesioginės valdysenos patirtis. Taigi komunikacija iš tikrųjų yra labai svarbus aspektas, mes dar nepasiekėme visų, neišsėmė visų galimybių. Mes Taip pat manome, kad mažos ir vidutinės įmonės būtų gavėjos įgyvendinant e, stažuočių projektus. Norėčiau priminti, kad labai svarbu užtikrinti, kad visos įmonės turėtų vienodą prieigą prie šių projektų įgyvendinimo. Taip pat reikia užtikrinti, kad ir mažos betinės įmonės galėtų dalyvauti stažuočių e, projektuose ir be to bandomieji stažuočių projektai numato, kad galima teikti paramą ir stažuotojų kalbų mokymui, kalbų mokymuisi. Kalbų ir visiškai nepriklausomai nuo to, ar bendrovės yra didelės ar mažos. Taigi ir mažos vidutinės įmonės gali dalyvauti tokiuose projektuose. Mes nenurodėme kokiu nors specifiniu e, ekonominių sektorių ir ne vienos sektoriaus projektų neatmetame, neribojame jokios sektoriaus, bet kokiame sektoriume galima įgyveninti tokius e, projektus. Svarbu, kad žmonės su negale taip pat galėtų dalyvauti darbo rinkoje. Iš tikrųjų, mes vadovaujamės nediskriminavimo principu kaip horizontaliu principu ir tiesiog uh, E, siekiame, kad ir žmonės su negale nebūtų e, eliminuojami iš šių projektų. Taigi, išleidžiame ES biudžeto lėšas, mes vadovaujamės būtent šiuo principu, kokios, prie, kokių priemonių buvo imtasi jaunimui, jaunimo užimtumui skatinti. 2 milijonai 2 milijardai eurų buvo paskirta šiai programai, tačiau valstybėse narėse šitos lėšos buvo nevienodai įsisavinamos. Mes po pirmųjų metų atlikome vertinimą ir konstatavome, kad kai kuriuose valstybės jaunimo nedarbas sumažėjo. Žinoma, ne tik tai dėl jaunimo garantijų iniciatyvos, tačiau iš esmės atrodo, kad valstybėse narėse situacija uh, E, pasikeitė, bet to e, lemiamą vaidmenį suvaidino ir kiti makroekonominiai rodikliai. Mes parengėme gairias valstybėms narėms, kuriuose, kai kuriuose regionuose jaunimo nedarbą sudaro daugiau negu 25 procentai ir mes numatėme galimybę remti tokias jaunimo įdarbinimo iniciatyvas ir dabar esame numatę uh, 15 e, e, valstybių, kuriuose jaunimo nedarbas yra didesnis negu 25 procentai. Siekime, kad jaunimo nedarbas būtų mažinamas ir mes tikime, tikimės, kad mūsų programa padės jį mažinti 1,2 milijardai eurų yra papildomai numatyta būtent šioms jaunimo garantijoms finansuoti dėl vyresnio amžiaus žmonių įtraukimo į darbo rinką. 2013 metais buvo priimtas dokumentų rinkinys dėl socialinių garantijų ir taip pat mes numatėme, kad būtų skatinamas aktyvus senėjimas ir kad vyresnio amžiaus žmonės galėtų likti darbo rinkoje rinkoje, kad galėtų imtis tokių profesijų, funkcijų ir postų, kurie atitinka jų amžių, kadangi visi pagyvenę žmonės yra didžiulė vertybė, turint omenyje jų sukauptą patirtį. Kai kuriuose valstybėse yra siekiama įtraukti vyresnio amžiaus žmonės į darbo rinką tiesiog siūlant tokį užimtumą, kuris tinka tam tikroje situacijoje, kuris padeda pasinaudoti tų žmonių sukauptą profesinę patirtimį. Tai, e, labiausiai pažeidžiamų žmonių e, programa numato galimybę įtraukti žmonės į socialinės įtraukties skatinimo programas ir tai yra galimybė vyresnio amžiaus žmonėms įtraukti juos į mm, profesinę veiklą ir e, sudaryti galimybės oriai gyventi. Mes kalbame apie migrantų mobilumą, taip pat numatome atitinkamas sumas. Su Tačiau šie bandomieji projektai yra e, sporadiški. Tiesiog mes galvojame apie tai, kokiu, kiek lėšų numatyti, tačiau puikiai suprantame, kad bet kokios numatytos lėšos visų problemų neišspręs. Todėl ES mastu šiais ryčiai migrantų judumui skatinti esame numatę nedaug lėšų. Kolega kalbėjo apie jaunimo garantijas ir ragino skatinti valstybės narės pasinaudoti jų finansavimu. Dabar mes turime galvoti apie naują jaunimo politikos skatinimą, apie tai, kad reikėtų šioje srityje kurti naujas partnerystės valstybės narėse ir reformuoti bei restruktūruoti viešoje įdarbinimo paslaugas kaip kontaktinius centrus, kad būtų galima pasiekti tuos asmenys, kurių sunku pasiekti, kurie nėra labai suinteresuoti darbinė veikla. Mes siekime steigti, užmėgsti ryšius su jaunimo organizacijomis, kurios rūpinosi jaunimo užimtumu ir jaunimo garantijų rekomendacijose yra didelių pokyčių siekiant pasiekti jaunus žmonės. Stač... Stažuočių programa taip pat numato, kad socialiniai partneriai taptų sudėtinė tų projektų dalis. Mes siekėme skelbti informaciją apie projektus, kuriuos įgyvendina mūsų direktoratai ir mes apie tai kalbame susitikimuose su trečiosiomis šalimis, po susitikimuose, konferencijose nuolat pabrėžėme šitą aspektą ir turime įvairiausių galimybių susisiekti su socialiniais partneriais, aptarti su jais kokios galimybės gauti finansavimą iš ES biudžeto, taip pat kokios finansavimo galimybės nacionalinių lygmenių. Mes turime atskirą programą bendradarbiavimui su socialiniais partneriais ir raginame juos dalyvauti šių projektų įgyvendiname. Diplomų ir profesinių kvalifikacijų pažymėjimų pripažinimas yra viena iš ES darbuotojų judimo skatinimo prielaidų. Šioje srityje mes esame įdėję labai daug pastangų. Tačiau mes nesiekime teikti pirmenybę pasiūlymams arba bendrovėms, kurios teikia paraiškas, tačiau nesilaiko taisyklių. Mes norime, kad visi laikytųsi vienodai taisyklių. Vienas iš kalbėtojų kalbėjo apie tai, kad reikia didinti pastangas, kad būtų laikomasi taisyklių. Žinoma, kai pateikiamas projekto paraiškos, mes įvertiname, ar laikomasi projektui finansuoti numatytų taisyklių. Ir tai yra savaimas suprantas dalykas ir jeigu e, nesilaikoma taisyklių, tai mes neteikėme tokiems projektams jokios pirmenybės. Žinoma, mes siekėme uh, E, laiku sparčiai įvertinti paraiškas, tačiau kai tokių paraiškų būna labai daug, tai jas įvertinti ir atrinkti vis dėlto prireikia poros mėnesių. Mes siekime paspartinti, supaprastinti procesus, kiek tai yra įmanoma, dėl oraus būsto, padaraus būsto. Mes siekėme, kad paraiškose dėl judumo skatinimo ir dėl stažuočių būtų numatyta pakankamai finansinių lėšų, kad jie galėtų išvykti į užsienį ir gauti tinkamą apgyvendinimą. Labai svarbu, kad žmonės gautų tai, ko jiems reikia, kad jie galėtų apsistoti kitoje valstybėje narėje. Taigi atrodo, kad aš atsakiau pakankamai išsamei į visus klausimus. Dėkoju. Okay, je, je vous remercie en tous les cas. Ačiū. Buvo tikrai daug klausimų jums, bet išgirdome išsamius atsakymus ir sakyčiau, kad tai naudingas renginys, susitikimas ir galimybė viską aptarti. Tvarkaraštis toliau numatomas E, bendrojo biudžeto projekto svarstymas, kaip sakiau, numatytas balandžio 25-ąją. Iki to laiko turite atsiųsti savo pasiūlymus dėl bandomųjų projektų ir veiksmų. Gausite tvarkaraštį e, elektroniniu paštu. Visa išsame informacija ten yra yra daugybė susijusių datų, bet būtų per nelik ilgai visas jas dabar vardinti. Ačiū mm, komisijos atstovams už atsakymus ir periname prie kito mūsų šiandienos darbo atvarkios punkto. Ir tai yra moterų ekonominis įgalėjimas ES privačiajame ir viešajame sektoriuose. Pranešėja yra ponia Gonzalės Penės. E, žodis jums. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, este informe de, de iniciativa de FAM para el que... Labai ačiū, labas rytas visiems. Tai yra FEM komiteto iniciatyva. O užimtumo komitetas turi pateikti savo nuomonę. Mes ieškome sinergijų tarp europinio ir nacionalinio lygmens. Tai yra jungtinių tautų iniciatyva, prie kurios prisideda ir Europos komisija. Be abejo, kad tai itin aktuali tema tiek europiniu, tiek pasauliniu lygmeniu. Moteris susiduria su įvairiomis kliūtimis, su visokiais barjerais, Visos tos kliūtis veikia tarpusavyje ir dėl jų galiausiai atsiranda neligybė. Tai tokia trumpa temos apžvalga. Yra numatyti aštuoni pagrindiniai aspektai, kurie padeda įgalėti moteris privačiame ir viešame sektorėje. Visų pirma, tai reikia vienodo atlygio už vienodą darbą. Taip pat būtina kovoti su nesaugiu darbu, kurį moteris dirba kur kas dažniau negu vyrai. Tai yra įvairūs pusės etato darbai ir panašiai. Toliau, kova su segregacija. Moteris privalo vienodai dalyvauti darbo rinkoje, švietimo sistemoje ir panašiai. Be to, reikia priemonių, kurios padėtų kovoti su neligybė, kuri egzistuoja istoriškai. Reikia nepamiršti tokio darbo, kuris dažnai yra nematomas, tarkime, darbo namų ūkija. Be to, būtina kovoti su darbuotojų diskriminacija privačiame ir viešajame sektoriuose. Reikia užtikrinti galimybę moteriams tapti lyderėmis, būtina atverti moteriams duris į lyderių pozicijas. Taip pat reikia sustiprinti jų rolę kolektyvinėse dėrybose. Labai svarbu, kad moteris dalyvautų sprendimų prieimimo procese. Galiausiai, ekonominis įgalėjimas bus įmanomas tik tokiu atveju, jei moteris ir vyrai vienodai pasidalys atsakomybę už namus ir vaikų priežiūrą. Tai tokios aštuonios pagrindinės temos, kurių privalome nepamiršti. Tai yra ekonominiai, socialiniai ir politiniai aspektai. Aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie šios aspektus. Man įdomu išklausyti šešėlinių pranešėjų ir visų kitų narių. Dėkoju. Šiuo e, apie frakcijos vadovą Sofija Ribeiro. Uh, Dėkoju, pirmininkė. Kalbėsiu angliškai šį kartą, kadangi pakeičiau Agniešką Kolovską. Atsiprašau, negaliu gražiai ištarti jos e, pavardės. Agnieška. Norėtų atsiprašyti, kadangi negalėjo dalyvauti šiandienos posėdėje. Ji manęs prapra, paprašė pristatyti EPP poziciją dėl moterų ekonominio įgalėjimo privačiajame ir viešajame sektoriuose. Ji norėtų matyti tokius pakeitimus. Moterų ekonominis įgalėjimas yra nepaprastai svarbus ir moterų asmeniniam gyvenimui ir geroviai ir bendrai ES ekonomikai bei jos augimui. Dabar mes matome postumis šioje srityje. Per pastarąją Junktinių tautų moterų statuso komiteto sesiją buvo kalbama apie ekonominį įgalėjimą. Tai yra bendras iššūkis. Komisija yra numačiusi ir asmeninio bei profesinio gyvenimo pusiausvėros e, programą. Ir labai svarbu, kad Europos parlamentas ir užimtumo komitetas išreikštų savo poziciją dėl moterų įgalėjimų. Reikia nustatyti aiškius tikslus, kuriuos būtų galima įgyvendinti ES lygmeniu. Kalbant apie nuomonės, apie pranešimo turinį, tai visų pirma, EPP vertina tai, kad yra kalbama apie lyčių lygybę ir moterų ekonominį įgalėjimą ekonomikos ir verslo srityse. Reikia parodyti, kad tai nėra vien tik tai moterų problema. Tai ekonominė galimybė, kuri gali prisidėti prie augimo ir įtraukties. Be to, šešėlinė pranešė norėtų, kad būtų kalbama apie esamų reglamentų įgyvendinimą, kuriais yra siekiama kovoti su diskriminacija. Galima būtų dar pagerinti praktinį nuostatų įgyvendinimą. Labai dažnai yra e, siekiama imtis naujų teisės aktų, bet e, jeigu jie nebus tinkamai įgyvendinami, potencialas nebus e, įgyvendinamas. Šešėlinė pranešėja norėtų atkreipti dėmesį ir į namų ūkio darbą. Labai svarbu ieškoti lankščių sprendimų šioje srityje. E, tai padės kovoti su nedeklaruojamu darbu ir užtikrinti tinkamą asmeninio gyvenimo ir profesinio gyvenimo pusiausvyrą. Šešėlinė pranešė mano, kad šiame pranešime yra tinkamai kalba apie galimybės ir tai, kaip, e, kokie aspektai gali prisidėti prie moterų ekonominio galėjimo. Dėkoju. Ačiū dabar SND, Agnes ponė Jangerijus. Aš atstovauju savo kolegą, kuris negalėjo šiandieną dalyvauti. Kompulanatrė pristatysiu požiūrį. Europos lyčių lygybės institutas kovo mėnesį nurodė, kad sumažinta neligybė sukurtų daugiau nei 10,5 milijonų darbo vietų iki 2050-ųjų. Ir e, taip pat prisidėtų prie ekonominio augimo. Tad e, tai iš tiesų labai prisideda prie darbo rinkos. Kaip mes žinome, darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvara yra itin svarbi, bet tai nėra įmanoma, jeigu nėra užtikrinamos tinkamos vaiko priežiūros paslaugos. Na, moteris dažnai dėl tų paslaugų trūkumo negali pradėti dirbti už namų ribų. Tad reikia spręsti problemas susijusios su, su asmeninio ir profesinio gyvenimo pusiausvėros trūkumu. Jei moteris nori suderinti asmeninį ir profesinį gyvenimą, joms turi būti suteikiama tokia galimybė. Antras svarbus aspektas. Moterų dalyvavimas darbo rinkoje reikalauja tinkamo mokymo. Mokymas turi būti testinis, jis turi trukti visą gyvenimą. Patirtis nuolat turi būti atnaujinama ir nemažiau svarbus yra skaitmeniniai įgūdžiai. Tai yra būtina ieškant darbo šiais laikais. Net jei nereikia tiesiogiai dirbti su kompiuteriu, vis tiek daugelis darbo vietų reikalauja tam tikrų skaitmeninių įgūdžių. Pavyzdžiui, reikia įvesti darbo valandų skaičių ar panašiai. Vadinasi, mes privalome suteikti moteriams galimybę dirbti visuose sektoriuose. Moterų labai trūksta mokslo technologijų, inžinerijos, matematikos sritise. Labai dažnai šis pasaulis yra laikomas vyrišku, bet toks požiūris privalo skubiai keistis. Negana to, mokytojai irgi turėtų būti papildomai apmokomi tam, kad paskatintų moteris uh, įvertinti savo potencialą e, tikslinių mokslų srityje, tikslių mokslų srityje. Reikia, kad e, būtų įtraukiamos įvairių socialinių sluoksnių moteris. Neformalus įgūdžiai irgi tampa vis svarbesni. Reikia, kad žmonės imtųsi savanoriškų darbų, galima daug ką nuveikti ir skaitmeninėje rinkoje. Tad nereikia manyti, kad vienintelis būdas, ko nors išmokti, yra universiteto ar mokyklos suolas. Toliau. Migrantės ir pabėgėlės. Reikia pagalvoti, kaip jas įtraukti į darbo rinką. Žinoma, kad jų kelias e, į darbo rinką yra ilgas ir sudėtingas. Galiausiai lygybė profesinėme gyvenime. Mes jau daugybę dešimtmečių to siekiame, siekiame panaikinti atlyginimų, pensijų skirtumus. Labai gaila, bet visų Europos šalių moteriams e, ši algų neligybė yra puikiai pažįstama. Mes na, privalome šios e, klausimus spręsti skaidriai. ES galėtų investuoti į tai ne vien tik tai finansiškai, e, galėtų labiau paremti e, moterų verslą, moterų startuolius ir reikėtų viską lankščiau įvertinti, ne taip biurokratiškai. Dėkoju. Ačiū. O panus Gerikė. Ačiū. Dėkuoju už šitą labai įdomią temą - moterų ekonominis įgalėjimas ekonomik, e, e, viešajame sektorėje. Iš tikrųjų, mes turime konstatuoti, kad tarp vyrų ir moterų ir toliau išlieka neligybė. Ir jeigu mes į tai neatsižvelgsime, tai visuomenėje viena grupė visuomet nukentės, tai yra motinos. Motinos, motinų vaidmuo yra didžiulis. Tačiau jos gauna daug mažesnį atlyginimą. Ir tiesiog, kai yra užsima vaikų priežiūrą, tai apskritai už vaikų priežiūrą gaunamas atlyginimas yra joks atlyginimas, turiu omenyje vaikų priežiūrą lopšeliuose ir darželiuose. Dažniausiai kalbama apie tėvystės atostogas, motinystės atostogas. Tačiau čia apie atostogas apskritai negalima kalbėti. Mes turime septynis vaikus mūsų šeimoje jeigu mes atostogaujame, tai tos atostogos yra didžiulis darbas, kadangi jų metu reikia daug ką nuveikti. Žinoma, malonu būti kartu su vaikais, tačiau jeigu pažvelgtume į istoriją, į tuos e, šeimos atostogų vaizdelius, tai supranti, kad tai buvo didžiulis darbas. Tiesiog mes lyginame skirtingus dalykus moteris ir vyrai skiriasi, jų atlyginimas skiriasi įvairiais aspektais 20 procentų. Kai kalbame apie vaikų priežiūrą, dažniausiai ji tenka mamoms. Bet to, jeigu kalbame apie moteris ir vyrus, kurie šeimose neturi vaikų, tai jų spraga sudaro 40 procentų. Dabar mes, žinome, galima klausti, kodėl tie vaikai buvo pagimdyti, jeigu yra susidaro tokia sproga. Tai čia, žinoma, susidarime su kita problema. Daugelie valstybių, daugelie miestų tiesiog yra skatinamas ma, ma, vaikų priežiūra kai vaikai prižiūrimi kitų svetimų žmonių. Kodėl tos lėšos nukreipiamas kitiems žmonėms, o ne šeimos nariams? Tiesiog jeigu būtų sumokėta tam tikra suma, tai žmogus galėtų likti namuose ir prižiūrėti vaikus pats. Taigi ekonomika turi pažvelgti į šeimą iš kito taško. Tiesiog reikia uh, numatyti lankstesnės galimybės tėvams. Tiesiog reikia kitaip traktuoti tėvus, šeimą. Ir jeigu tai būtų padaryta, tai tuomet pasitenkinimas darbu būtų e, didesnis. Aš esu sukūręs savoką mum preneur. Tai yra mamos verslumas. Tiesiog šalia motinystės gali moteris imtis įvairių kitų veiklų ir nereikėtų jos išstumti iš ekonominio pasaulio, kadangi atskirta, išsumta, jinai tiesiog nebetenka tų ryšių, kurie yra labai svarbus, svarbus siekiant, pavyzdžiui, vadovauti įmoniai iš tikrųjų vaikų lopšeliuose, darželiuose, taip pat vaikų priežiūrai skirtos lėšos turėtų būti didinamos, kadangi ir toliau išlieka didžiulė spraga tarp e, išmokų už vaikus, tarp pensijos ir atlyginimo. Tiesiog reikia pagalvoti apie vienodą atlyginimą tiesiog tėvams, turiu mane vyrą ir moterį. Merci, monsieur Prezident. AFDD vardu panas Selimovičiui. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai už gerą e, parengtą pranešimą. Remiantis neseniais Eurobarometro duomenimis, 76 Šimto europiečių mano, kad reikia užtikinti vyrų ir moterų lygybės. 91 procentas apklaustųjų sutinka, kad reikia spręsti neligybės tarp vyrų ir moterų e, klausimą, kad e, užsukurtume e, lygesnę visuomenę. Jeigu norite imtis veiksmų klausimais, kurie rūpi piliečiams, Europos piliečiams, turime imtis veiksmų šioje srityje. Europa e, pasiekė laipsniškos pažangos. Tačiau jeigu ir toliau tokia pat sparta dirbsime, užtruks amžius, kol ką nors pakeisime lyčių lygybės rytyje. Išlieka rimtų spragų ir lygios galimybių, lygių galimybių užtikrinimas užimtumo srityje e, e, yra, vyksta ypač lietai. Turime nepamiršti ir dalyvavimo darbo rinkoje, ekonominės nepriklausomybės, atlyginimo, pensijų, e, lygy, lygių pozicijų va, vadovų postuose. Pateiksiu porą pavyzdžių. E, ly, skirtum, atlyginimo vyrų ir moterų skirtumas yra 7,4 procentų Europos Sąjungoje. Kaip, kad ir kaip apskaičiuojamas tas skirtumas? E, E, vis dėlto pažvelgus į pensijų skirtumus, tai tas skirtumas yra dar labiau e, stulbinantis - 39 procentai. 60 procentų visų baigiančių aukštojo švietimo įstaigas yra moteris, o tik tai 7 procentai visų valdybų, e, įmonių valdybų narės yra moteris. Be to, moteris kasdieną du kart, atlieka du kart daugiau e, neapmokamo ir nevertinamo namų darbo, namų užduočių. E, reikia užtikrinti lygias galimybės piliečiams, kad sutiktume jiems galimybę priimti sprendimus ir kontroliuoti savo gyvenimą. Didesnė vyru ir moterų lygybė būtų naudinga visuomenė ir tai gyvybiškai būtina jei norime užtikrinti darbo vietų augimą, konkurencingumą ir ekonomikos atsigavimą. Atsižvelgiant į visą tai, e, sakyčiau, kad pagrindiniai pasiūlymo e, pranešimo pasiūlymo aspektai yra geri, bet norėčiau patikti kai kurių pasiūlymų iš liberalų požiūrio taško. Antrajame punkte, antrąjį punktą reikėtų suformuluoti ambicingiau ir kalbėti apie moterų kalbant apie moterų gerovės sklaidą, tai, tai galima interpretuoti subjektyviai. Aš verčiau kalbėčiau apie vyrų ir moterų lygybę, nes tai, tai čia galima remtis lygybės principų įtvirtintų sutartise. Ši punk, šiame punkte pasigendu ir nuorodų į lygias galimybės darbo rinkoje ir lankstų lanktum, lankstumą darbo rinkoje. Mes liberalai nebijome tokių teiginių. Taip pat pasigėdau tekste e, nuorodų apie iššūkius, su kuriais susiduria moteris verslininkės, kad užtikrintume joms prieigą prie finansų, informacijos, galimybę mokytis, dalyvauti e, verslo tinkluose bei suderinti šeimos ir e, verslininkės gyvenimą. Užbaigdamas noriu E, pasakyti pranešė, kad mes pateiksime pakeitimų, kur, kurie atitiks mano ką tik pristatytus pasiūlymus ir taip pat atitiks liberalų viziją. Ačiū. Ačiū. E, žaliųjų vardu pane Ždanoka. Pa, pavaduoju žaliųjų šešilinę pranešėją Moniką Vaną. Ji negalėjo ateiti šiandien į posėdį ir paprašė manęs padėkoti ponė Gonsalės Pienies už parengtą nuomonę. Mes pritarėme pasirinktam požiūriui bendrais bruožais, bet norėtume akcentuoti kai kuriuos aspektus ir atsižvel, kad atsižvelgta būtų į žaliųjų poziciją. Ekonominis moterų galėjimas yra pamatinis sakmuo siekiant vyrų ir moterų lygybės. Todėl mes pateiksime pakeitimą, kuris akcentuoja e, gyv, gyve, profesinio ir šeiminio gyvenimo suderinimo svarbą. Taip pat e, tėvo ir motinos atostogų e, e, egzistavimo būtinybę, nežinome, kad komisija netrukus pateiks pasiūlymą šiuo klausimu. Turime neužmiršti ir pražutingų pasiekmių, kurias sukėlė, kurias atnešė moterų įgalinimui, įgalėjimui griežtos taupimo priemonės dėktos Europoje. Žinome, kad frakcijų nuomonės šiuo klausimu skiriasi, bet mes kritiškai vertiname e, būtent šį aspektą. Taip pat norėtume pabrėžti e, viešųjų paslaugų ypač svarbu vaidmenį šiame kontekste. Tokie būtų mūsų siūlymai, kuriuos pristatysime pakeitimuose šią nuomonės projektui. Ačiū. Ačiū. ENF frakcijos vardu ponas Marta. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Matau, kad pamiršote laikrodį. Dėl moterų ekonominį galėjimo viešajame ir privačiajame sektoriuje ES mes manome dėje, kad apie 80 procentų moterų ne tik yra verčiamos e, e, eiti į darbą varto, šioje vartotojų visuomenėje. Dėje šioje visuomenėje joms reikia ir. Reikia užsitikrinti ir į normal pajamas tam, kad galėtum turėti padorų būstą. Manome, kad apie 80 procentų moterų ne tik jaučiasi verčiamos imtis kai kurios sakos, bet jos yra ir jaučiasi išnaudojamos dėl, e, pavyzdžiui, darbo pusę etato, jeigu dirba valymo įmonėse, jos, joms mokamas tikrai labai menkas atlyginimas, apie keli šimtai eurų per mėnesį. Jos jos e, yra išnaudojamos ir privalo būti darbe nuo 8 ryto. Dar rūpintis šeima, namais, vaikais, atostogomis ir gyvenimas darosi neįmanomas. Ir būtent šiomis temomis pateiksime pakeitimų. Išklausėme visų šešėlinių pranešėjų ir kitų Dabar suteiksime žodį kito, kitiems kolegoms, kurie paprašė žodžio, žodžio ponė Sife Rabeiro. Ačiū, aš kalbėsiu trumpai, bet šį kartą kalbėsiu portugališkai. Trumpai. Keletas komentarų. Nesvarstamo pranešimo tema dėl darbo rinkos tendencijų artimiausiais metais reikės, bus būtina įsisavinti technologijas. Moteris e, studijuodamos neįgyja pakankamai žinių apie naujasias technologijas. Jei neakcentuosime to, jei nei, neišmokysime mažų berniukų ir mergaičių, nesuteiksime jiems įgūdžių vidutinės trukmės laikotarpiu atsiras dar didesnė spraga, skirtumas tarp vyrų ir moterų atlyginimų dėl to. Dėl šeimos ir profesinio gyvenimo derinimo reikia nepamiršti ir tėvų atsakomybės, vyro atsakomybės. Reikia dar kartą pabrėžti, kad valstybės narės turi suteikti galimybę tėvui paimti E, tėvo atostogas. Ir kad pora galėtų laisvai nuspręsti, kas rūpinsis naujagimiu. Ir kas užsims e, vaiko švietimu. Ne, moteris neturi būti verčiama visada aukoti savo karjerą. Reikia daugiau lygybės čia, ypač vaikų ūkdyme. Darbo dar valandos jos turėtų būti lankstesnės, kad tėvai galėtų daugiau laiko praleisti su vaikais. Puikiai žinome, kad būtent moteris eina pasimti vaiko į mokyklą ir todėl joms tenka išėti iš darbo anksčiau negu vyrui. Žinoma, privataus ir profesinio gyvenimo derinimo klausimus moteriams spręsti sunkiau. Būtent todėl reikia lydimų politikos priemonių skirtų e, mažo amžiaus vaikams, kad jų turintis tėvai e, turėtų galimybę išeiti iš darbo tada, kai baigėsi pamokos mokykloje. E, tie tėvai, kurie negali išeiti iš darbo ketvirtą valandą po pietų, jiems reikia papildomų paslaugų sistemos. Taip pat reikėtų galiausiai pripažinti darbą e, šeimoje. Kalbu ne tik apie rūpinimąsi vaikais, bet ir rūpinimąsi mm, e, vyresniais, pagyvenusiais šeimos nariais. Tai čia kalbame apie užduotis, kurios tenka moteriams šeimoje. Reikia iš naujo vertinti tai e, taip pat ug, užtikrinti uh, kai reikia teikti tokias paslaugas, rūpintis galimybę naudotis mm, kitomis socialinėmis paslaugomis, sveikatos apsaugos e, srityje ir, ir, ir kitose srityse pagal poreikius. Ponas Kito. Creo que es muy importante, estamos hablando del empoderamiento económico. Ačiū pirmininkė. Mes kalbame apie moterio ekonominį įgalėjimą. Tai labai svarbi tema. Tačiau reikėtų pradėti šią, spręsti šitą klausimą jau e, švietimo įstaigose, tiesiog e, aiškinant šitą problemą. Tiesiog e, negalima pradėti nuo to, kad vyrai ir moterys turi dirbti skirtingus darbus. Kai mes apskritai pradame taip kalbėti, įtvirtinti tai pasąmonėje, tai pradedame tarsi tam tikrą mačizmo uh, etapą. Todėl reikia pradėti nuo mažumės. problemos, su kuriomis susidurėma darbo rinkoje, nėra vienintelis moterų problemos. Dažnai ir kitose srityse galima susidurti su šiuo neligybės fenomenu. Kai kalbame apie profesinio, profesinės veiklos ir namų ūkio veiklos da, derinimo. Iš tikrųjų, reikia suprasti, kad moterų poreikiams labiau pritaikytos darbo vietos būtų naudingos ne tik tai moteriams, bet ir atneštų naudos visai visuomeniai. Čia juk nekalbame apie kokią nors moters teisę, čia kalbame apskritai apie tėvo ir motinos teisę ir galimybės tinkamai prižiūrėti, auklėti vaikus. Tai nėra jokia privilegija, tai tiesiog teisė tėvui arba motinai rūpinti savo vaiku ir kad vienas iš tėvų galėtų tai daryti nuosekliai ir tinkamai. Todėl mes juk sakome, kad motinystės uh, atostogos ir vaiko priežiūros atostogos nėra pakankamas laikas ir tas, ta išmoka, kuri yra numatyta, yra nepakankama dėl pajamų skirtumų. Šiame pranešime yra kalbama apie šiuos skirtumus, tačiau reikėtų pagalvoti apie tai, kad šitos žirklės išliks ir ateityje. Gal netgi didės ta takoskira tarp vyro ir moters atlyginimo. Galbūt būtų galima ką nors prieš pastatyti, taikant skaitmeninimo technologijas. Ir galiausiai, manau, moteris dvigubai diskriminuojamos tuo atveju, kai moterys e, turi tam tikrą migracinį e, foną migrantų kilpmę, jos tiesiog yra traktuojamos pagal savo indėlį į ekonomiką. Panas Marta, ačiū pirmininkė. Norėčiau pasidalinti kai kuriais pastebėjimais. Aš esu pats jaunas tėvas ir kai gimė mano sunus, naiviai maniau, kad e, parlamentas man suteiks tėvystės atostogas ir man pasakė, kad jos neegzistuoja. Ir manau, kad e, išrinkto atstovo įvaizdis reikalauja, kad ko reikalaujame iš kitų, visų pirma, taikytume tos reikalavimus savo nebus visapusiško įgalinimo ekonomikos įtie, kol nebus jo kultūros įtie. Reikia kovoti su tabu ir klišėmis. Ta, tas pasakyti nėra apie švietimo sritį. E, kas iš esančių vyrų yra uždavęs savo tokį klausimą, e, kai prašėte, kai ieškojate darbo. Ar galėsite suderinti profesinį ir šeiminį gyvenimą? Niekada nei vienas vyras savo tokio klausimo neužduoda. Kai tuo tarpu šį klausimą e, dažnai e, interviu dėl darbo su, tokio klausimo sulaukia moteris. Kodėl? Dėl to, kad e, lankščios darbo valandos ne visada įmanomos, taip pat. E, ir, ir moter, moterų diena kartais tampa dvigubai ilgesnė. Ir O ekonominėme sektoriuje vis norime daugiau lankstumo, tačiau socialinėje srityje jo ne, jis ne visada yra. Turi būti konkurencingas, e, būti prieinamas, pavyzdžiui, 18 val. vakare posėdžiui. Aš sutinku, kad reikia akcentuoti labai smarkiai ir noriu padėkoti už nuveiktą darbą, kad tai reikia akcentuoti. Tačiau e, ekonominės emancipacijos nebus be kultūrinės emancipacijos, emancipacijos visuomenėje bendrai, visuomenės požiūrėje. Pirmininkas galiausiai, žodis poniai Gonzalės Penės. Nelgiau nei dvi minutės prašyčiau. Sí, perdón. <laughs> Eh, bueno, muchas gracias a, a todos y a Dėkoju. Noriu visiems padėkoti už pasisakymus. Manau, kad daugelis iš tų pastabų buvo panašios, tad man bus lengva įtraukti jas į savo darbą. Buvo pateikti skaičiai, statistika, aš manau, dėl to niekas nesiginčia. EPP, SND paminėjo tai, kad būtina pabrėžti, jog moterų įgalėjimas prisideda prie ekonominio augimo ir prie įmonių augimo. Būtina pabrėžti šį aspektą. Yra ataskaitų, kurios rodo, kad investicijos į vaiko priežiūrą gali sukurti milijonus darbo vietų Europoje. Kai kurie kalbėjo ir apie tai, kad darbas namuose dažnai yra nematomas. Toliau švietimas, mokymai, neligybė. Mums reikia tokio prevencinio požiūrio mokyklose, darbe, tam, kad būtų didinamas informuotumas. Yra nemažai tokių vyriškų bendruomenių, tad mums reikia ieškoti būdo, kaip su tuo kovoti. Taip, kalbant apie tą neatlyginamą darbą namuose. Galbūt reikėtų numatyti tam tikrą atlyginimą už vaiko priežiūrą, nežinau kaip tiksliai tai įvardyti, bet reikia kiekvienam užtikrinti galimybę gauti priežiūrą. Negana to, reikia kalbėti apie vaiko priežiūros atsakomybės pasidalymą tarp vyrų ir moterų. Toliau viešųjų paslaugų vaidmuo žalieji apie tai kalbėjo. Pastarųjų metų politika prieštarauja tokiam principui. Aš manau, kad per tolesnius posėdžius mes galėsime dar išsamiu viską aptarti, o kol kas dėkoju už jūsų pastabas ir įnašą. Dėkoju. Toliau mes kalbėsime apie informatorių apsaugą, kai jie atskleidžia slaptą įmonių ir viešųjų įstaigų informaciją. Vadovaujantis komitetas yra Jūri ir aš nebetidėliodamas norėčiau suteikti žodį poniai Sofijai Ribero. Tris minutės. Dėkuoju pirmininkė, aš kalbėsiu angliškai. Šio pranešimo projekto tikslas yra pateikti mūsų komiteto nuomonę jūrių komitetui. Reikia kalbėti apie teisėtos informatorių, e, teisėtą informatorių apsaugą. Informatoriai praneša apie korupciją tiek privačiose, tiek viešosiuose įstaigose. Jiems reikia apsaugos ir jų darbo vietose. Būtina keisti požiūrį į juos ir uh, pabrėžti ankstyvo įspėjimo mechanizmo svarbą, nes būtent tai gali padėti kovoti su korupcija ir sustiprinti viešąją priežiūrą. Tai nėra svarbus demokratinio atskaitomumo aspektas. 2013-aisiais Eurobarometro tyrimas parodė, kad vienas iš trijų piliečių mano, kad trūksta apsaugos informatoriams ir tai atgraso žmonės nuo pranešimo apie sukčiavimą. Taigi, reikia tokių priemonių, kurios apsaugotų darbuotojus, kurie pastebi ir praneša apie korupciją. Svarbu, kad nebūtų susidorojama su tais informatoriais, ar jie būtų aktyvus, ar, ar, ar e, e, tie veiksmai būtų aktyvus ar pasyvus. Tai gali būti ir įvairius diskriminavimas darbo vietoje, ir atsisakymas paaukštinti ir panašiai. Reikia atkreipti dėmesį, kad informatorių apsaugos svarba pabrėžia visos tarptautinės priemonės. Vis dar egzistuoja didžiuliai skirtumai tarp valstybių narių. Kai kurios valstybės narės vis dar neturi jokių teisės aktų reglamentuojančių šią sritį. Korupcija yra viena iš rimčiausių problemų, su kuriamis šiandieną susiduria visas pasaulis. Panamos dokumentų na, poveikis neseniai pademonstravo, kad problema vis dar yra aktuali. Korupcija labai trukdo ekonominiam augimui įvairiose sritise. Negana to, būtina užtikrinti tinkamą darbo teisę tam, kad nesusidarytų tokių atvejų, kai piliečiai turi dirbti nesaugų darbą. Reikia pabrėžti, kad būtina nepamiršti, jog ne visi informatoriai veikia gerą valią, tad būtina atskirti tikrą informavimą nuo keršto siekimo. Ir noriu pasakyti, kad pakeitimus galima teikti iki balandžio 26. Dėkoju. Dabar šešėlinis pranešės tik dvi minutės. Vietoj Gijompalas. Agnes, prašau. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, panas Palas norėtų atsiprašyti, kad negalėjo dalyvauti šiame apsikeitime nuomonėmis. Jis dėkoja poniai Kaso už pranešimą ir mano, kad informatoriai užima labai svarbu vaidmenį atskleidžia informaciją susijusią su korupcija ar mokesčių slėpimu, kuriuo užsima tarptautinės bendrovės, kurios nesilaiko nacionalinių ir europinių teisės aktų. Jis mano, kad užimtumo komiteto nuomonė turėtų perduoti svarbę žinę komisijai ir valstybėms narėms. Būtina sukurti teisinį pagrindą ir garantuoti informatorių apsaugą, kad jie galėtų saugiai vykdyti profesinę veiklą. Nemažai nevyriausybinio organizacijų jau yra prieimusios įvairių priemonių ir gairių, kurios gali būti naudingos mums siekiant apsaugoti informatorius. Ponas Palas norėtų, kad būtų pabrėžiami tokie aspektai. Kaip kad jau nurodė pranešėja, būtina kovoti su kerštu ar diskriminacija. Būtina užkirsti kelią darbo sankcijoms, sumažintoms pareigoms, pažemintoms pareigoms ar e, kitoms keršto praiškoms. Labai svarbu, kad būtų užtikrinama, jog pateikiama informacija yra tikra. Reikia ginti ir informatorius, ir jų šeimas, o tokiu atveju, kai kyla grėsmė jų sveikatai ar gyvybei. Panas Palas mano, kad reikia ataskaitos mechanizmų darbo vietose. Ir labai svarbu, kad reguliuojančios institucijos e, garantuotų, e, kad e, būtų galima pateikti tą informaciją. Ir galbūt tam reikia tam tikros europinės įstaigos, kurie saugotų tos potencialius informatorius. Europos kontrolierius irgi galėtų prisimti papildomą užduotį. Jam turėtų būti paskirti papildomi ištekliai, kad būtų galima gauti tą informaciją. Dėkoju. KR nei Alde frakcijų atstovų nėra, todėl e, ponia Boilan dabar kalbės GUE frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, ačiū už sutiktą galimybę kalbėti šią svarbę temą. Informatoriai, informavimas yra pamirštamas kaip vienas efektyviausių būdų pasipriešinti e, netinkamam elgiusiui, e, sukčiavimams. E, Pavyzdžiui, vaikų išnau, apie vaikų išnaudojimo atvejus daugelį yra paskelbę žmonės, kurie iš arti tai matė darbe. Remiantis 2016 e, duomenimis virš 200 tūkstančių atvejų buvo atskleista e, informatorių dėka. Airijoje, mano šalyje, yra trys tyrimų. Trys atvejai, kur, kurie nagrinėja, kurios nagrinėja komisija, informacija e, suteikė informatorė. Informatoriai, e, vienas iš atvejų susijęs su vaikų seksualiniu išnaudojimu, e, taip pat e, Tačiau tai, tai tas tie teiginiai buvo melagingi ir <clears throat> taip pat buvo bandymų susidoroti su informatoriais e, visais būdais. Reikia užtikrinti teisėtas priemonės ir iš, šiame pranešime siūlomos priemonės turėtų besąlygiškai rūpinti saugumu tuo, kurie išdrįsta e, prabilti apie neteisėtą veiklą ir įstatymų pažeidimus. Nežiūrinti tai, kad jis, e, informavimas yra labai svarbus, užtikrinant. E, atskaitomybę ir viešo bei privataus sektoriaus vientisumą informatoriai, jeigu jie nusprendžia atskleisti informaciją, e, e, tai daro rizikuodami savo saugumu, todėl visuomenė privalo pasirūpinti jais. Tai pripažįsta ir tarptautinės organizacijos, kurių narėmis yra dauguma ES narių. Šių metų pradžiantinės tautos patvirt, patvirtino e, atnaujintą e, informatorių apsaugos politikos dokumentą. Žinau, kad e, informatorių apsaugos įvertinimas valstybėse narėse atskleidė, kad situacija yra nevienoda, kai kuriuose šalise ta apsauga iš viso nenumatoma. Todėl mes, atlikdami savo darbą parlamente, suvokdami, kad egzistuoja subsidiarumo aspektai, turime e, ieškoti pažangiausios praktikos pavyzdžių ES ir pasaulyje. Turime puoselėti tokią darbo aplinką, kurioje žmonės saug, jaustųsi saugiai ir gali, jaustųsi drąsus ir galėtų papasakoti apie tai, ką mato. Reikia tokios darbo kultūros, kad žmonės nesibaimintų keršto už tai, ką, ką, ką jie papasakos. Pirmininkas. Taip pat labai svarbu, kad informatorių įvos, įvaizdis visuomenėje ir žiniasklaidoje būtų suvokta kaip, kaip, kaip viešosios gerybės dalis, reikia keisti ir šį aspektą. Žaliųjų vardu ponė Terė Reintke, neilgiau nei dvi minutės prašyčiau, pasistengsiu. Ačiū pirmininkė už man suteiktą galimybę pasisakyti. E, noriu padėkoti ponui Kazai. Gal galėtumėte nusiųsti jam, perduoti jam, kad jis parengė tikrai gerą dokumento projektą. Ir apie tai turime kalbėti. Da, dažnai e, kalbame tik apie labai m, mm, didelio masto e, atvejus, kai, kai apsikliamas, apsikliamas tarptautinis skandalas, tačiau tai yra susijęs su, su netideliais sukčiavimo atvejais arba e, šešėliniu darbu, e, neteisėtomis dirbančiomis įmonėmis, apie tai taip pat turime kalbėti. Ir mes teiksime informaciją, mes teiksime pakeitimus dėl to, kad apsaugos priemonės turėtų apimti ir privačias, ir viešasias institucijas, kad e, būtų prievalė įmonėms e, laikytis tų nuostatų. Antra, kai kalbame apie informatorius, dažnai kalbame. Turime omeninę teisę tą veiklą, tačiau turime apimti ir netinkamą elgesį, uh, E, informatoriai turėtų būti saugomi, jei jie praneša apie tokį elgesį įmonėse. Ir trečia, informatorio ir jų šeimos narių apsauga reikia numatyti sankcijas, galimybę apsisaugoti nuo persekiojimo tuo atveju, jeigu jie praneša apie ką nors. Taip pat paraginti valstybės narės parengti gerus teisės aktus, numatančius informatorių apsaugą. ES masto teisės aktai uh, užtikrina gerą informatorių apsaugą. Pavyzdžiui, patiksiu pavyzdį, mes kalbėjome apie nedeklaruoto darbo platformą praėjusiais metais komitete. Ir svarstėme, ar nereiktų įtraukti straipsnius, įtraukėme straipsnius apie dėl informatorių apsaugos. Apie tai reikėtų kalbėti ir komitete, kai kalbėsime apie darbuotojų komandiravimą, kitus socialinės apsaugos klausimus ir taip užtikrinti geriausią informatorių apsaugą. Ačiū. O ne frakcijos vardu ponas Martam. Ačiū, ponė pirmininkė. Mm, noriu tuo tarpu pasakyti, kad mūsų, frak, mūsų frakcija neturi nuomonės šiuo klausimu. Uh, Ačiū, aš nemanau, kad tai man daug padės mūsų posėdžio darbo laiko valdyme. Dabar žodis poniai Ribeiro. Ačiū. Ir tuomet periname prie kito darbo tvarkės punkto, tačiau pranešėjas tuo punktu dar neatvyko ir todėl siūlau padaryti penkių minučių, nelgiau nei penkių minučių pertrauką, belaukiant pranešėjo nes jis turėtų netrukus pasirodyti. Penkios minutės, bet nelgiau. Kai tik pasirodys, toliau tęsime darbą.

Okay, de, de reprendre... Siūlome pratesti mūsų darbą, nežiūrinti tai, kad e, mūsų pranešėjo nėra, jis tikriausiai neatvyks, nes e, dėl, dėl skrydžio siūlau padirbėti šiek tiek kitaip, visų pirma išklausyti komisijos, o paskui pereiti prie esminio šio klausimo aptarimo. Taigi kalbame apie Europos statistinius duomenis susijusius su asmenimis ir namų ūkiais ir pagristais e, iš imčių surinktais individualaus lygmens duomenimis. Ir suteikiu žodį komisijos atstovui. Ačiū. Mes pateikėme savo pasiūlymą dėl Europos statistikos susijusius su asmenimis ir namų ūkiais ir pagristos iš imčiučių surinktais duomenimis. Norėčiau pristatyti reglamento esmę. Labai svarbu mums turėti e, tikslę ir laiku pateikiamą statistiką įgyvendinant ES politiką, turint omenyje Europinį semestrą, taip pat Euro... E, e, kitus aspektus, taip pat šita statistika turi patenkinti tyriejų ir vartotojų poreikius apskritai. Šitie duomenimis, duomenys yra reikalingi įgyvendant politiką susijusią su uh, socialinės situacijos vertinimu, turint omenyje ekonominio vystimosi poveikį valstybėms narėms ir tų valstybių atskiriams regionams. Augimas ir užimtumas, prieiga prie darbo rinkų, skurdas ir socialinė atskirtis, neligybė, produkto paskirstimo netolygumas, socialinė apsauga, lyčių lygybė, įvairiausios visuomenės grupės ir taip toliau turi atsispindėti patikimoje ir laiku pateikiamoje statistikoje. Mes dabar esame tokioje situacijoje, kai iškyla poreikis teikti informaciją nustatant naujas e, e, prioritetinės veiklos rytis, pavyzdžiui, kai kalbame apie biudžeto išteklių paskirstimą. Kadangi mums reikia aukštos kokybės socialinių statistinių duomenų, Mes dirbame su nacionalinėmis statistikos tarnybomis ir tai darome jau daug metų, siekiame modernizuoti, modernizuoti socialinės statistikos duomenis šitas reglamentas, kuris pateiktas jūsų vertinimui, yra šių bendrų pastangų darbo su valstybėmis narėmis rezultatas, dirbant su nacionaliniais statistikos institutais ir mes komisija manome, kad šitas reglamentas galėtų būti veiksminga priemonė modernizuoti socialinės statistikos duomenys. Tuomet mes gausime geresnės kokybės socialinės statistikos duomenys ir galėsime gyveninti geresnę politiką šitame reglamente yra siekiame supaprastinti duomenų rinkimą septyniose duomenų rinkimo srityse. Taip pat yra siekiama standartizuoti koncepcijas ir duomenų rinkimo pogrupių e, procesus. Ir siekiama įdėkti naujus fenomenus. Pavyzdžiui, jeigu mes kalbame apie e, darbo rinkos įgūdžius, mes renkame informaciją e, klausdami, apklausdami ne tik tai mokymo įstaigas, bet ir taip pat darydami apklausas pačioje darbo rinkoje. Taigi mes taip modernizuojame šitą duomenų rinkimo sritį. Žinoma, mes puikiai suprantame, kokie kaštai ir kokia papildoma administracinė našta gali atsirasti. Ir šiame reglamente mes bandėme išspręsti šią problemą, naudodami duomenų rinkimo modelius, pritaikytami kitus modelius, taip pat e, pasinaudojame didelėmis apimties administravimo duomenimis vykdėme modeliavimą ir taip pat mes skaidriai įvertiname imtimis pagrystus duomenys, taip pat numatome duomenų rinkimo periodiškumą ir galiausiai mes numatėme finansinę nuostatą, kuri padės nacionalinės statistikos institutams e, finansuoti šio reglamento įgyvendinimą. Šio reglamento specifiniai tikslai yra štai kokie. Pagerinti duomenų savalaikiškumą, kad galutinė data, iki kurios reikia surinkti duomenys, sutaptų su politikos e, e, įgyvenimo terminais. Pavyzdžiui, turiu omenyje europinį semestrą, kad duomenys būtų pateikiami laiku, kad duomenys, kurių reikia šiandien, nebūtų pateikiami po dviejų metų. Pavyzdžiui, Europos semestro reikmėms šių duomenų nepakanka. Be to reikia išspręsti klausimą, kad duomenimis laiku būtų keičiamasi tarp valstybių narių, kad Europos lygmenių būtų galima įgyvendinti veiksmingą e, politiką ir kad tolygiai ir sąžiningai būtų traktuojamos visos valstybės narės. Be to, lankstumas yra labai svarbus veiksnys šiame reglamente ir vienas iš šio reglamento tikslų. Aš jau kalbėjau apie tai, kad mes padidinome duomenų poreikį ir taip pat mes numatėme duomenų surinkimo prioritetus. Mes norime, kad būtų laiku gaunami ir pateikiami duomenys. Papildomas lankstumas, manom, ma, reiškia, kad mums reikia įvertinti naujus reiškinius, fenomenus. Paminėsiu keletą iš jų. Pavyzdžiui, dirbančių ir savarankiškai dirbančių asmenų statistika. Yra žmonės dirbantys e, ir jie yra įdarbinę bent vieną asmenį. Taip pat mes numatome ir statistiką apie sutartis, kurios numatytos nuo valandos iki kelių valandų darbo trukmę. Iš tikrųjų, labai svarbu e, atkreipti dėmesį į vyresnio amžiaus žmonių poreikį, taip pat atsižvelgime į tai, kad būtų e, e, didinama gyventojų gyvenimo trukmė Tas pats pasakytina apie kitas gyventojų grupės. Pavyzdžiui, žmonės su negale, migrantus ir kitas grupės. Labai svarbu integruoti duomenis įvairiose srityse, įtraukiant ir duomenis apie darbo rinką atsižvelgiant į naują įvykių raidą pastaruoju metu. Visą tai reiškia, kad mums būtina sukurti visiškai naują statistinių duomenų pagrindą, atsižvelgiant į tuos naujus reiškinius, sugebant tuos reiškinius įvertinti ir stebėti jų raidą. Ir tai reiškia, kad mes nebe galime toliau naudotis sena statistinių duomenų rinkimo baze. Taikydami šį reglamentą mums reikalingos e, priemonės, kurios leistų įvertinti naujus reiškinius. Taip pat norėčiau pakalbėti apie, e, um, in the... apie kintamuosius tarybos darbo grupėje vyksta diskusijos šiuo klausimu. Reikėtų kalbėti apie keturius lygmenis, kurie atsispindi šiame reglamente. Pirmiausia, darbo rinka ir darbo gyvenimo sąlygos. Tai yra vienas aspektas. Ir kiekviename e, skirsnyje yra pakankamai kitų veiksnių arba kintamųjų, pavyzdžiui, dalyvavimas darbo rinkoje, taip pat e, gyvenimo sąlygos apima būstą, skurdą, e, atskirti ir visą tai ir susijęs su gyvenimo sąlygomis. Taip pat esame numatę šiame reglamente trečią lygmenį Jisai atsispindi reglamento pirmajame priedė. Mes teisėkuros institucijas prašome nurodyti suinteresuotas šalis, kurios turėtų būti informuojamos apie naujos politikos sritis. Tiesiog mes raginame pateikti siūlymus dėl to, ką reikia įtraukti į reglamentą, apsisprendžiant, kokiomis sąlygomis tos temos galėtų būti tiksliai plėtojamos. Taigi mes numatome galimybę šiame reglamente būtent priimti deleguotus teisės aktus, išplėtojant tam tikrą temą. Labai svarbu užtikrinti, kad nepadidėtų administracinė našta ir kaštai susiję su tų temų plėtoju, plėtojimu. Svarbiausia, tai yra e, reikalinga siekiant toliau plėtoti mūsų politiką. E, ir aš kalbėjau apie kintamasias. Kintamųjų vaidmuo yra štai koks. Jeigu yra suformuoluota aiški veiklos tema, tuomet mes turime sudaryti galimybės ekspertams aptarti kintamuosius, kurie e, yra labai svarbus įvertinant konkrečią temą, kurią suformulavo teisėkūros institucijos ir politikai. Šitie kintamieji pasižymi tuo, kad du iš jų gali sutapti, tačiau viename gali atsispinti vienas, du arba netgi dešimt klausimų aspektų. Todėl mes, nenumat, todėl mes kalbame apie mažiausiai du kintamuosius, kad būtų galima įvertinti jų pritaikymo pasiekmes. Ir žinoma, viskas priklauso nuo to, mm, kiek laiko užims tie pokalbiai ir kokios e, pasiekmes gali kilti. Kai kurie kintamieji veikia vienerius metus, kai kurie gali trukti ir iki aštuonių metų, todėl tarp jų yra dideli skirtumai. Ir galiausiai mes turime daryti skirtumą tarp tų techninių kintamųjų ir kitų tinkamųjų. Techninės kintamosios nėra mūsų apklausos tema Kai mes kalbame apie interviu, tai tuomet mes jau nenustatome, kokio pobūdžio interviu buvo atliekamas. Tai yra techniniai duomenys, tačiau mes jų neįtraukėme į statistiką. Visą tai reiškia, kad nėra jokio poreigio reglamente nustatyti tikslų kintamųjų skaičių ar apriboti jį. Tiesiog mes paliekame šitą kintamųjų nustatymo laisvę ekspertams. Kadangi mes suteikėm, kadangi jeigu mes nustatytume kintamųjų skaičių, tai mes tuomet nepasiektume to reglamento tikslų. Tai yra e, įtraukti naujus fenomenus, Ir tai buvo vienas iš veiksnių, galvojant ir apie papildomą lankstumą. Visą tai reiškia, kad mes manome, jog tinkamiausias lygmuo yra tam tikras teminis lygmuo, kuris, nu, kurį nustato e, ekspertai. Todėl mes uh, šitas konkrečias temas suformulavome šiame reglamento projekte. Prieš aptardamas padarytus pakeitimus, norėčiau paminėti kai kuriuos dalykus, kuriuos mes aptarėme tarybos darbo grupėje, statistinių domenų darbo grupėje. Aš jau minėjau kad reglamentas išsikelia įvairių tikslų. Aš kalbėjau apie tai, kad labai svarbu laiku pateikti duomenis. Jeigu mums reikalinga socialinė statistika ir jeigu ją reikia susijęti su Europos semestru, tai mes galime patekti į tą situaciją, kai reikia įvertinti uh, socialinį ekonominės politikos poveikį, tai mes turime užtikrinti, kad duomenys būtų pateikiami laiku. Aš kalbėjau apie tai, kad labai svarbu gauti e, savalaikę informaciją apie pajamas ir šitas e, laiko termino nustatymas yra pakankamai didelis iššūkis kai mes kalbame, pavyzdžiui, apie tai, kad reikia tinkamai įvertinti statins duomenimis gyvenimo sąlygas, tai mes turime laikytis tam tikro atskaitos taško, sakykime, e, x metų, tai mes turėtume numatyti laiką x plus n duomenimi, duomenims ir tai yra svarbus klausimas bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis. Kitas dalykas, aš jau minėjau, yra lankstumas. Lankstumas yra vienas iš šio reglamento prioritetų. Jeigu mes norime įvertinti kokį nors naują reiškinį ir jeigu norėtume greitai sureaguoti, priimdami atitinkamą sprendimą iš teisės, teis, teisėkuros pusės, tai mums labai svarbus lankstumo nuostatos išplėtimas. Aš jau kalbėjau anksčiau ir sakiau, kad šiame reglamente pirmiausia dėmesys skiriamas į konkrečias temas, o ne į kintamasias. Ir kintamųjų skaičių mes ribojame, jį nustatys ekspertai atsižvelgdami į jų reprezentatyvumą. Trečias klausimas susijęs su bi... namų ūkio biudžeto statistinių duomenų surinkimu ir įtraukimu į statistiką. Iš tikrųjų, labai svarbu užtikrinti, kad statistikos srities darbuotojai suaktualintų duomenis ir kad rinktų administracinio lygmens duomenis, naudotųsi sukauptais didelio masto administracinio lygio duomenimis. Yra numatytas dešimties metų laikotarpis iki šio reglamento įgyvendinimo, kad būtų galima atsižvelgti į namų ūkio biudžeto e, adresus surinktus duomenis. Ketvirtas klausimas tai yra. Is... EU ES silk platformos suformuoluotos prielaidos Mes manome, kad šitą platformą reikėtų pratesti nuo ketverių metų iki šešerių metų. Ir reikėtų ir toliau sekti, kaip e, yra, kaip pavyksta žmonės ištraukti iš skurdo. palyginamumas. Palyginamumas siejamas su output požiūriu, tai yra valstybėms narėms mes paliekame teisę taikyti apibrieštis savarankiškai, o mes po to jau žiūrime, ar tie duomenys yra palyginami. Mes laikomės šios taisyklės kaip pagrindinės, tačiau kai kuriuose konkrečios srityse, pavyzdžiui, užimtumo ir nedarbo statistikos srityje, pamatėme, kad yra klausimų, kurie gali turėti esminės reikšmės pagrindiniam nedarbo rodikliui nustatyti. Taigi vyksta Štai tokios diskusijos tarybos darbo grupėje. Mes susipažinome su pranešėjo pakeitimų siūlymais, su kuriais jūs mūsų pažindinote. Žinoma, mes dėkojame pranešėjui ir parlamentarams ir tiems asmenims, kurie rengia, rengia pakeitimus. Iš tikrųjų mes matome, kad jais yra siekiama pritarti mūsų svarbiausiam reglamento tikslui, tai yra užtikrinti daugiau lankstumo, kad duomenys būtų pateikiami laiku ir kad jie galėtų būti palyginami. Tačiau mes matome, kad buvo pateikta ir pakankamai daug konkrečių pakeitimų pirmininkė, aš galiuosiu kai, galėčiau kai kuriuos iš jų pakomentuoti ir galėčiau pasakyti, kaip komisija juos vertina. Tačiau galbūt pirmiausia reikėtų padiskutuoti ir galbūt diskusijų metu jūs iškelsite klausimus, aš juos atvysiu. Ačiū už tokią išsame prezentaciją. ir po pasisakymų vėl suteiksime jums žodį. Ką tik gavau pranešėjo žiniais, atsiprašo, kad, negalėjo, kad negali dalyvauti dėl priežasčių, kurių jis nekontroliuoja. Ir jis e, informuoja, kad įvyko du šešėlinių pranešėjų susitikimai ir pabrėžia, kad vykusios diskusijos buvo konstruktyvios ir kad buvo aptarti kiti galimi kompromisų variantai. Jis taip pat dėk perdada padėką šešėliniams pranešėjams bei komisijai už pagalbą suteiktą e, rengiant pranešimą. APP frakcijos atstovų nėra, todėl iš karto žodis socdemo atstovė Agnes Jongerijus. Ačiū. pono Pirinskio nėra, kuris yra e, šešėlis pranešėjas, jis norėtų padėkoti pranešėjai už konstruktyvų požiūrį. Galbūt reikėtų pakomentuoti socdemų frakcijos narių pateiktus pakeitimus. nes į juos pažvelgus tampa aišku, kokie yra mūsų pagrindiniai tikslai. Visų pirma, užtikrinti, kad socialinių, statistinių sistemų, sistemos, socialinių, statistinių duomenų sistemos reforma, kaip siūloma e, reglamento pasiūlyme, užtikrintų e, geresnės galimybės siekti politikos tikslų bei priimti geresnius sprendimus politikos rytyje. Antra, norime užtikrinti iškumo, vertinant naujo pamatų reglamento suderinamumą su galiojančiais reglamentais, kurie ir toliau galios toms apklausoms, kurių, kurių neapims naujasis reglamentas. Ir trečia, norime įvesti apibrieštis kurios yra aktualios šiame reglamente, pavyzdžiui, namų ūkio apibriešti. Ketvirta, norime atkurti e, darbo jėgos e, pavadinimą, kad tyrimos, nes kad tai išliktų tyrimuose, kadangi pagal reglamentą, naujojo reglamento pasiūlymą jis bus pakeistas. E, pagal naująjį pasiūlymą bus e, tyriama individuali darbo jėga, individualus asmenys. Tačiau darbo jėgos e, tyrimas yra daug aktualesnis ir čia apimtume ir verslo sektoriaus tyrimą. Tačiau naujajame reglamente minimi tik tai fiziniai asmenys arba namų ūkiai verslo sektoriui e, šis reglamentas negalioja, kaip nurodyta 11 konstatuojamosios dalies punkte, todėl manome, kad vietoj darbo jėgos turėtume kalbėti apie darbo rinką. Savo pakeitimuose taip pat bandome patikslinti trečiąjį straipsnį, kur kalbama apie domenų rinkimą, kad būtų aiškiau kad taptų aiškiau tai, apie ką kalbama pirmajame priedė. Ir galiausiai akivaizdu, kad toli siekiant reformą, kuri užtikrins daugiau lankstumo, galimybę reaguoti į socialinius pokyčius, e, kainuos. Todėl raginame komisiją užtikrinti reikalingą tinkamą paramą valstybėms narėms, jeigu jos prireiks įgyvendinant naująjį reglamentą. Ir galiausiai noriu pasakyti, kad socdemai palaiko pranešėjo pakeitimus, e, kur kalbama apie deleguotusius teisės aktus, o ne įgyvendinimo teisės aktus, nes pagal uh, pirmuosius parlamentas turės galimybę stebėti, kaip viskas įgyvendinama. Uh, ačiū dabar, kai frakcijos vardu, ponė Trebesijus. Ähm, ačiū pirmininkė paskutinėje diskusijoje šiame komitete aš sakiau, kad aš ir mano frakcija ECR pritarė komisijo, komisijos reglamento pasiūlymui. Aš pateikiau kai kuriuos nežymius e, pasiūlymus dėl duomenų rinkimo kaštų ir dėl konfidencialumo. Aš iš esmės esu patenkinta komisijos pasiūlymu kadangi visi mes norime, kad Europoje būtų surenkama patikima aiški statistika, kuri galėtų padėti komisijai sėkmingiau dirbti. Tačiau tenka apgailestauti, kad kai kurie pasiūlymai turi politinį atspalvį, kadangi jie skatina ne neutralią statistiką, bet siekia uh, konkrečių politinių tikslų, pavyzdžiui, lyčių lygybė, skatinimo tikslo ir, ir kitų. Aš manau, kad tai nėra tinkama vieta teikti tokius reikalavimus. Labai svarbu, kad šitie duomenys būtų aiškus, kad būtų galima juos konkrečiai pritaikyti, o kad jie netarnautų politiniams tikslams ties, siekti. Tiesiog komisija turėtų laikyti savo pasiūlymo teksto mes jokių politinių, jokiems politiniams pasiūlymams nepritarsime ir aš norėčiau, kad kolegos, kurie pateikė tos pakeitimų siūlymus, leistų komisijai grįžti prie jos ankstesnio pasiūlymo. LD, Panas Enrique Kalvė Šandon. Gracias, senor presidente. <clears throat> Dėkuoju, ponė pirmininkė. Alda pateikė nemažai pakeitimų. Dabar peržiūrėsiu juos. Mes stengiamės dirbti konstruktyviai. Mums labai patinka komisijos pasiūlymas. Pritarėme ir pranešėjo tikslui pagerinti bendrą situaciją. Na, gal kai kuriais atvejais mūsų nuomonės išsiskirs, bet reikia ieškoti bendrų sąlyčio taškų. Kartais reikia Kartais statistika pasinaudojama kaip politiniu instrumentu, tačiau to daryti negalima statistiką reikia panaudoti, nustatant politinės kryptis. Yra tokių e, statistikos duomenų, kurie labai prisideda prie politikos formavimo. Kodėl mes skaičiuojame tai, o ne kitus aspektus? Viskas e, priklauso nuo tikslo. Nemažiau svarbu apibriežti, ką mes nagrinėsime. Statistika turi prisidėti prie didesnės kokybės, prie geresnės visuomenės. Tai būtina. Todėl mes norėtume pagelbėti komisijai ir pagerinti situaciją. Žinoma, reikia nepamiršti ir išlaidų. Be abejo, ne visada įmanoma viską patobulinti, bet reikia turėti omenyje, kad statistika yra tokia tarptautinė priemonė, todėl duomenys turi būti tarpusavyje palyginami. Reikia juos lyginti su dideliais tarptautiniais statistikos centrais. Reikia pasižiūrėti į tarptautinio valiutų fondo duomenis ir panašiai. Tai nereikia kažkokių vien tik tai mums galiojančių apibrieščių, nes tai trukdytų duomenų palyginamumui. Mūsų galva reikia užtikrinti koordinaciją, reikia dirbti pagal statistikos standartus. Labai svarbu, kad valstybės narės turėtų statistikos kodus, Noriu pasakyti, kad mums reikia labiau integruotos Europos. Pasižiūrėkime, kaip jav yra renkama statistika ir kaip tai yra daroma ES. Požiūriai yra visiškai skirtingi. Duomenų rinkimas, finansavimas visiškai skiriasi ES ir JAV. Tai mums reikia požiūrio, kuris būtų išties europietiškas. Reikia pagelbėti toms šalims, kurios neturi tvirtų duomenų rinkimo centrų. Yra daugybė įvairių aspektų, kaip kad sakė komisija. Mums reikia galiausiai tiksliai apibriežti, kas yra namų ūkiai ir kas yra namų ūkių statistika, nes kitu atveju mes nesugebėsime parengti gerų politikos krypčių. Jei kiekvienas interpretuos savoką savaip, tai bus sudėtinga susitarti dėl politikos. Aš manau, kad kalbant apie integruotą statistiką, daug galime pasimokyti iš jau esamų sistemų. Tarkime, Europos centrinis bankas turi puikią sistemą, ją galėtume pasinaudoti. Toliau nukrypti leidžiančios nuostatos ir išimtis bei laiko terminai. Tai techniniai aspektai. Būtina atsižvelgti į kiekvienos valstybės narės ypatumus. Reikia ne vien tik tai svajoti. Negalima visko tikėtis čia ir dabar. Būtina galvoti apie praktinius dalykus. Galiausiai kalbant apie apibrieštis. Kai kas nors yra keičiama, tai visų pirma tam turi būti konkretus tikslas. Jeigu mes kalbame apie politinius sprendimus, tai svarbu, kad būtų priimami deleguoti teisės aktai, nes parlamentas privalo pasižiūrėti, ar pakeitimai yra pagristi. Negalime visko palikti vien tik tai techniniams specialistams, kadangi po to bus priimami politiniai sprendimai. Dėkoju. Ačiū. Pane Boilan, aš norėčiau pasveikinti pranešėją, bus pateikti ir kompromisiniai pakeitimai. Manau, kad iš ties viską reikia vertinti labai atsargiai. Buvo šiandieną pateikti kompromisiniai pakeitimai, pavyzdžiui, B ir C. Manau, kad jie yra labai geri, tai atitinka kai kurios mūsų pasiūlymus. Jau seniau, kai kalbėjome šią temą, aš sakiau, kad reikia spręsti pagrindinės problemas ES, o tam reikia pagristos statistikos, kuri leistų įvertinti politikos efektyvumą. Šis reglamentas turėtų leisti tai užtikrinti, bet negalima pažeisti subsidiarumo principo. Aš iš esmės pritariu reglamento tikslui, manau, kad reikia, jog apklausų pagrindas būtų platesnis, bet kelia abejonių kai kurie reglamento aspektai. Tarkime, aš nepasisakau už indėlio sudarnimo, kai kalbame apie e, darbo jėgą, reikėtų kalbėti apie rezultatą. Ir man atrodo, kad čia nesivadovavimo subsidiarumo principu. Aš tikrai ne vienintelė taip mastau, nemažai narių kelia tokią pačią problemą. Yra nemažai pakeitimų, kuriais yra siekiama neįtraukti turto, bet dabar yra atliekama vartojimo ir namų ūkio turto apklausa. Aš manyčiau, kad reikėtų tai įtraukti į naują reglamentą. Turtas yra labai svarbus. Be to, pagal naują PVP darbo atvarkę, šis aspektas taps dar svarbesnis. E, tie, kurie pasisako prieš turto įtraukimą, e, galbūt nesupranta, kad tai yra vis aktualiau. E, pavyzdžiui, HPS, tas silk gali padėti bendrai analizuoti pajamas, vartojimą ir susijęti makro lygio indikatorius tokius kaip BVP su kasdieniu E, piliečių gyvenimo, tai yra, pavyzdžiui, pajamų pasiskirstamas ir panašiai. Komisija tikisi, kad reglamentas įsigalios 2019 metais. Mano supratimu, tai yra labai platus užmojas. Reikėtų tokių pakeitimų, kurie numatytų gyvendinimą 20 arba 21 metais. Tai būtų realesnis laiko terminas būtina skirti pakankamai laiko diskusijoms, kad reglamentas būtų išties geras. Yra tokių pakeitimų, kurie išties pažangus ir patobulina reglamentą. Aš galiu pritarti tiems pakeitimams, lyg jie būtų mano pačios parengti. Dar dėl subsidiarumo principo. Mes privalome prisimti atsakomybę, kad reglamentas būtų kiek įmanoma pažangesnis statistinių duomenų rinkimas ir analizė yra skirta informuoti politinių sprendimų prieimėjus. Reikia viską skaičiuoti ir vertinti tam, kad galėtume teisingai apspręsti politiką. Dėkoju. Euh, Ačiū, ponas Rošfor. Ačiū, pirmininkė. Noriu pasidalinti keletų pastebėjimų. Visų pirma, išklausęs komisijos atstovo ir komentarų dėl tarybos pakeitimų, norėčiau kai ką pasakyti. Manęs nenustebino pasisakymas dėl e, numatytų terminų, dėl to, kad vėluojama išspręsti kai kuriuos aspektus susijusius su lankstumu, kad e, mane tai šiek tiek neramina, neman atrodo, kad pernelik dažnai apie tai kalbama Europos semestro kontekste. Manau, kad Europos semestrą reikia atverti. Uh, jį sieti su ekonominė ir socialinė statistika, ne tik finansinio sektoriaus statistika. Tačiau to nereiktų daryti aukojant e, palyginamumo galimybę, nes čia atliekamas rimtas darbas. Kitaip kalbant, statistika yra mano, buvo mano pagrindinis darbas daugelį metų. Ir todėl sakyčiau, kad statistika turėtų būti paremta ir, ir moksliniais met, metodais modelis, tačiau reikėtų užtikrinti spartų e, veiksmingų duomenų pateikimą ir e, veiksmingą darbą. Kalbant apie namų ūkių biudžeto statistinius tyrimus, tai tų duomenų pateikimas labai vėluoja. Ir tyrimai tų namų ūkių biudžetų tyrimai e, ir, yra gausiausi, nes ir čia skiriama daug lėšų, domimasi, kaip iš ko šeimos gyvena, kiek jos e, skiria finansų maistui kitiems poreikiams. Ir aš e, klausiausi Europos statistinio komiteto atstovų komentarų šią temą ir, ir tikrai verta jų pasiklausyti. O komentuodamas kolegos Enrikės pasakyt, išsakytas mintis, jis kalbėjo apie statistiką kaip apie melo e, e, būdą rūšį. Norėčiau pateikti papasakoti tokią istoriją. E, girtuoklis e, ieško rakto namų, kurį jis pametė. Ir jisai, jam atrodo, kad jis nukrito į kanalizaciją, tačiau. Ir kur bus ta, ta kanalizacija? Taigi, kurgi mes, kaip mes išspręsime struktūrą, kaip, kokias priemonės m, mm, m, mm, sukursime. Reikia pamato pagrindo šiam darbui, nes statistinių duomenų rinkimas ir tyrimas yra e, sudėtinga užduotis, ilgai užtrunkantis darbas ir kalbant apie namų ūkių e, išlaidų tyrimus, galbūt. E, čia remiuosi Europos konsultacinio statistinių duomenų komiteto komentarais. E, mes turime viską sustiguoti, sutvarkyti taip, kad tie duomenys e, būtų pasirodytų tada, kai jų labiausiai reikia. O namų ūkių išlaidų tyrimai turi remtis e, esminiais sociologiniais namų ūkių tyrimais taip pat, nes gyvenimo būdas, gyvenimo modelis keičiasi labai keičiasi labai sparčiai, todėl reikia atsižvelgti į tas tendencijas, į namų ūkių e, gyvenimo būdo evoliuciją. Ir ma, aš pasigendu sąsai su aplinkosauga. Pavyzdžiui, gyvenimo būdas, kuris atsižvelgia, atsižvelgia į aplinkosauginius poreikius. Ir Tikriausiai reikėtų čia pasiremti ir kitų reglamentų, pasitelkti kitus reglamentus, bet statistinių duomenų srityje tai svarbu, nereikėtų to užmiršti. Ačiū dabar. E, kom, kom, žodis komisijos atstovui penkioms minutėms. Laiko nedaug, bet aš tikiuosi, kad jūs mus nušviesite kaip nors pasitelkęs kokią nors priemonę žibintais ar, kit, ar kitais šviestuvais. Thank you, uh, everybody. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū už jūsų išsames pastabas, už jūsų paramą ir užduotus klausimus. Aš norėčiau pateikti informacijos tais įvairiais klausimais. Šio reglamento ryšys su kitomis priemonėmis, kaip kad Europos statistikos programa. Svaime suprantama, viskas, ką mes darome, turi būti suderinta su bendru pagrindu. Turi būti nuoseklumas su kitomis priemonėmis. Mes šią pastabą tikrai pasižymėme ir tai yra visiškai aišku. Toliau, dėl apibrieščių. Buvo siūlomas įvairios apibrieštis. Be abejo, antros straipsnio tikslas reglamente nėra pateikti baigtinį apibrieščių sąrašą. Mes norime pateikti tas savokos, kurios mūsų supratimu yra būtinos tam, kad jos teisingai būtų suprantamos ir taikomos pasitelkiant reglamentą. E, kai kurios siūlomos apibrieštis mums tinka, bet kitas turime dar kartą apsvarstyti. Reikia aiškių apibrieščių, tokių, kurios yra tikrai būtinos. Yra tokių apibrieščių, kurias visi supranta vienodai, kurios yra visiškai aiškios ir reikėtų tokias apibrištis e, ir įtraukti, reikia vengti neiškumą. Toliau, palyginamumas e, be abejo, tai yra svarbu statistikai, mes e, tam skiriame daug dėmesio. Dabar kalbant apie reglamento ambicingumą ir įgyvendinimo datą, kuri dabar numatoma 2019-iesiams. Iš ties tai kelia daug iššūkių, bet dabar mes vadovaujamės tokia darbo atvarkė. Bet kuriuo atveju atkreipėme dėmesį tai, ką jūs sakėte. Na dabar dėl pajamų ir turto bei vartojimo ir jų pasiskirstimo. Tam tikri turto aspektai bus įtraukti į reglamentą, bet Ne visi. Mes bendradarbiavame su Europos centriniu banku, kuris atlieka turto apklausą visoje Europoje. Jis bendradarbiavo su nacionaliniais centriniais bankais. Mes manėme, kad svarbu yra nedubliuoti Europos centrinio banko dedamų pastangų. Tarptautinis palyginamumas. Mes, aišku, apie tai galvojame. Mūsų apibrieštis ir savokos atitinka jungtinių tautų savokas. Tad tarptautinį palyginamumą mes užtikriname šio požiūrio. Dėl kompromiso tarp laiko kokybės ir palyginamumo. Visi puikiai žino, kad mes stengiamės rasti pusiausvyrą. Reikia, kad statistika būtų pateikiama laiku, kad ji atitiktų poreikius. Mes apie visą tai diskutuojame ir stengiamės rasti tą pusiausvyrą. Dėl biudžeto apklausos taip, tai yra didžiulė apklausa Ji ne tik žiūri į namų ūkius, bet ir nacionalinės sąskaitas, kainas ir panašiai. Žinoma, nuo dabar iki to dešimties metų laikotarpio ir toliau biudžeto apklausas atlikinės šalis mes tam kelio neužtrūčiame, neužkirtame, tiesiog modernizuojame sistemą. Noriu patikinti, kad socialiniai elementai tokie kaip e, naujas gyvenimo būdas, nauji reiškiniai kaip migracija, judumas, aplinkosauga, gyvenimo sąlygos, į visą tai yra atsižvelgiama. Mes diskutavome ir su ESAK komitetu, konsultaciniu komitetu. Atsižvelgėme į jo pateiktą nuomonę. Buvo išsakyta pastaba, kad reikėtų sakyti ne darbo jėga, o darbo rinka. Darbo jėga reiškia ir nedirbančius ir dirbančius žmonės, yra ir kitų kategorijų neveiklių asmenų ir panašiai. Mes stengiamės plačiai interpretuoti savoką tam, kad būtų galima išanalizuoti visą darbo rinką. Už tai mes e, ir vadiname tai e, darbo jėgos apklausa. Socialinė statistika apima ir verslą, nes yra ir įmonių apklausos. Buvo paminėti ir regioniniai vietos duomenys. Mes irgi manome, kad tai labai svarbu. Tai sudėtingas rytis. Bet e, Būtent čia yra didžiulis potencialas. Mes stengiamės pateikti informaciją ir tuo lygmeniu. Tik svarbu turėti palyginamą informaciją, o ne bet kokią. Privalome atlikti tikimybės, analizės ir pasižiūrėti, ar galima surinkti palyginamus duomenis. Na, taigi mes tikrai stengiamės surinkti duomenis ir vietos lygmeniu. Pirmininkė, taip trumpai apie tuos elementus dėkoju. Euh, Ačiū Jums už Jūsų atsakymus. Tvarkaraštis. E, mūsų komitete e, pranešimo tvirtinimas numatytas beželio 29-30 dienomis. Ir pernime prie paskutinio šiandien e, punkto. Europos e, jaunimo garantijų sistemos aptarimo ir žodis. Ir, ir lėšų skirtų Europos jaunimo garantijų schemai. Uh, priežiūra. Žodis poniai Trebesius, kalbėsiu ponios Žitnianskos vardu. Š, mūsų komitetas šiais metais daug dėmesio skirs programoms skirtoms jauniems žmonėms, jų įgūdžiams ir galimybėms įgauti darbo vietą. Pavyzdžiui, lauksime išsamios ata įgyvendinimo ataskaitos e, apie e, jaunimo iniciatyvos įgyvendinimą valstybėse narėse šiais metais bei e, informacijos apie Kroatiją. Jaunimo garantija ir jos įgyvendinimo stebėsena e, sie, siejama su, su mūsų tikslų įgyvendinimu. Tai yra užtikrinti, kad būtų kuriamos darbo vietos. Noriu uh, E, pasakyti, kas mano nuomonė svarbu ir ką aš bandžiau įtraukti į savo rengiamo dokumento projektą. Visų pirma, manau, kad jaunimo garantija tai politinis įsipareigojimas e, įgyvendinti reformas valstybių narių. E, jaun, kurdamas jaunimo garantiją, valstybės narys įsipareigoja gerinti paslaugas, kurias siūlo valstybė, jaunimui, kad jų e, talentai nebūtų išvaistomi. Tai, reiškia, tai apima valstybių narių uh, užimtumo užimtumu besirūpinančias institucijas, jų darbą. Būtent todėl skatinu valstybės narės daugiau padaryti, kad būtų gyven, visapusiškai gyvendinta iniciatyva, būtų užtikrinta e, reikalinga apreptis, įgūdžių gilinimas ir tinkamos vertinimo struktūros. Kitas svarbus aspektas, kurį akcentavau. E, tam, kad įgyvendintume šią schemą visapusiškai, išnaudotume jos potencialą, turime pasiekti labiausiai pažeidžiamas grupės pasirinkti pasirinkti individualų požiūrį paslaugų teikime ir kad nebūtų galimybės atsirinkti skaniausių kasnelių. Daugelis jūsų esate matę audito rūmo ataskaitą, kuri buvo paskata praėjusią savaitę e, šią temą. E, aš pasistengsiu traukti to audito ataskaitos e, tos ataskaitos rekomendacijas savo dokumentų, o dabar lauksiu diskusijų. Ačiū. Ačiū. APP frakcijos vardu ponė Sofija Ribeiro vietoj Agnieškos Kolovskos. Perskaitysiu ponios Agnieškos pareiškimą. Jaunimo uh, atžvilgių darbo rinka veikia daug geriau nuo 2013-ųjų. 40 milijonų jaunų žmonių pasinaudojo jaunimo garantiją ir 9 milijonai e, sulaukė pasiūlymų. Todėl svarbu akcentuoti, kad jaunimo garantija tapo politikos sričių reformos veiksnių ir koordinavimo punktų žimtumo ir švietimo srityse. Tačiau šešėlinė pranešė e, akcentuoja, kad jaunimo garantijų schema dar nepasiekė visų jaunų žmonių, kurie neteko darbo. E, baigia, mokyk, baigia, ar baigia mokyklą, ar e, neranda darbo vis pirma dėl to, kad e, nėra atitikties tarp darbo rinkos poreikių ir turimų įgūdžių. Reikia įvertinti darbo rinkos poreikius, kad būtų galima integruotis į darbo rinką. Tačiau valstybės narės vis dar netlieka e, poreikių analizės, nebando suderinti rinkos poreikių ir e, įgūdžių. Dažnai e, jaunimas būtent dėl to neranda darbo. Antra, neregistruojami pokyčiai. E, valstybės narės nesurenka informacijos apie tuos, apie poreikius, kurie nėra niekur užfiksuoti kur, ir kurie nėra priepti egzistuojančių sistemų. Taip pat reikia glaudesnė bendradarbiavimo tarp suinteresuotų organizacijų atstovų, e, viešųjų institucijų, žimtumo institucijų, švietimo institucijų. Toliau reikia mažinti administracinę naštą. Administra jaunimo garantijų schema kai kur suvokiama kaip administracinė našta. Todėl turime pasirūpinti, kad jaunimas sulauktų gero darbo ar stažuotės pasiūlymo praėjus keliems savaitėms po to, kai baigia mokyklą, ar ne, nera, negauna, neranda darbo, tampa bedarbiu. Šešėlinė pranešėja nori išsakyti pastabą dėl šešto, šeštojo nuomonės punkto, kuriame raginama kelia, užkirsti kelią ke, ke, galimybę keletą kartų naudotis jaunimo garantiją. Reikėtų vietoj to labiau, uh, si, labiau rūpintis, kad e, pasiruošę kvalifikuoti jauni žmonės sulauktų gerų pasiūlymų. Šie E, pasiūlymą atsispindi ponios Agnieškos pakeitimuose ir ponia Agnieška tikisi sėkmingai metadarbiauti su pranešėjais, šešėlės pranešėjais, rengiant toliau nuomonės projektą. Merci. Pour la, la LDE, Madame Martina de la... LDE, frakcijos vardu, ponia Martina de Labajova. Dear chair, dear, uh, dear colleagues, uh, I must... Ačiū. E, pranešėja parengė tikrai labai gerą nuomonę, norėčiau ją už tai padėkoti, padėkoti Aš biudžeto kontrolės komitete ir žimtumo komitete domėjusi šiais klausimais, o dabar tačiau pasakyti, kad biudžeto kontrolės komitete mes aptarėme audito rūmų naująją ataskaitą ir joje yra kalbama apie jaunimo užimtumo klausimus, taip pat jaunimo garantijas ir apie jaunimo iniciatyvos programą. Taigi su uh, Ivanovą reikėtų aptarti balandį 25-ąją šio pranešimo kai kurios aspektus. Biudžeto ir užimtumo komitetuose į šią temą žvelgiama galbūt šiek tiek iš kito požiūrio taško, tačiau aš manyčiau, kad mes turėtume šiuos elementus įtraukti į šitą pranešimą. Tiesiog norėčiau pakalbėti apie tai, kas mūsų komitetui atrodo labai svarbu. Šiame pranešime yra pateikiama labai daug išsamių duomenų ir informacijos, jie galima pasinaudoti. Ir mes taip pat turėtume kalbėti ne tik tai apie šių fondų lėšų panaudojimą, bet ir reikėtų atkreipti dėmesį ir į klaidas kurios yra padaromos finansuojant šią programą. Taigi mes turime pasimokyti iš praeities Kitas dalykas yra labai svarbus, kurį mes suformulavome savo nuomonėje. Labai svarbu pasinaudoti jau sukurta gerąją praktiką. Mes apie tai dažnai kalbame Europoje, bet retai ją pasinaudojame, kadangi kai kurios regionuose, valstybėse narėse labai sėkmingai veikiama ir mes tos sukauptos patirties nepritaikome. Iš tikrųjų reikia formuluoti realius ir pasiekiamus bei išmatuojamus tikslus. Aš prisimenu diskusiją biudžeto komitete apie geros kokybės pasiūlymus. Audito rūmai kalbėjo, kad reikia užtikrinti veiksmingumą, kad tie pasiūlymai būtų geros kokybės, ir kad tie pasiūlymai būtų suderinti su mm, pareiškėjų profiliu. Iš tikrųjų, tai yra labai gera apibrieštis ir geros kokybės pasiūla, darbo pasiūla turėtų būti kokybiškai vertima tuo atveju, jeigu jinai yra priderinta prie ieškančio darbo asmens poreikių. Kitas dalykas, mano manimo, turėtų būti svarbus ir užimtumo komitetui. Tai yra bendradarbiavimas įvairiais administravimo vyriausybės struktūrų lygmenimis, kartais valstybių narių e, lygmenių vietos regioninių ir Europos lygmenių yra pakankamai didelių skirtumų, taigi reikia užtikrinti tą bendradarbiavimą. Taigi panašius pasiūlymus pakeitimų pasiūlymus aš pateiksiu. Ir norėčiau pasidžiaugti Janas Šinenskos nuveiktų darbų, kadangi jinai tiesiog pritaikė holistinį mūsų abiejų komitetų požiūrį. Lopes. Muchas gracias, presidente. Ya es la segunda vez que el Tribunal de Cuentas. Eh, Jau antrą kartą audito rūmai kreipėsi į šį komitetą pirmą kartą pristatydamas ataskaitą dėl EFSI. Jisai nurodė, ką reikėtų aptarti šiame komitete. Komisija pasiūlė taupimo priemonės valstybėms narėms ir šitas fondas skatina didinti užimtumą valstybėse narėse. Tos programos yra taikomos ir finansuojamos ir mano šalyje Ispanijoje. Labai svarbu užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, tai yra pateikti informaciją, pat, mm, sudaryti galimybę kelti kvalifikaciją ir labai svarbu įtraukti labai pažeidžiamas gyventojų grupės. Iš tikrųjų, kartais fondų lėšos yra skiriamos finansuoti didelį verslą, o jaunimos yra suprantamas kaip pigi darbo jėga. Labai svarbu užtikrinti kuo aukštesnio lygio viešoje sektoriaus paslaugas ir labai svarbu, kad šita iniciatyva būtų pritaikyta prie regionų poreikių. Labai svarbu atsižvelgti ir į jaunų darbuotojų prioritetus ir pageidavimus. Dar kartą reikėtų pabrėžti, kad jaunimo nedarbas yra struktūrinė problema. Papildomai prie šios jaunimo užimtumas skatinačios programos reikia skatinti investicijas, kad ekonomika būtų kuo veiksmingesnė ir kad būtų gerinama valstybių narių fiskalinė politika, kad ji atliktų savo funkciją ir kad atsižvelgtų į jaunimo problemas, kurie nukenčia nuo ekonomikos raidos. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai. Manau, kad ji paminė labai daug svarbių dalykų, kuriuos diskusijoje būtina išryškinti, ypač kai kalbame apie jaunimo garantijų programos stebėsiną. Iš tikrųjų šita programa yra sėkminga, tačiau prieš tris savaitės mes kalbėjome taip pat apie šitą programą, o dabar po to, kai auditorumai pateikė savo išvadas, turime suprasti, kad šita programa dar pakankamai nauja ir mums nepakankama statistinių duomenų. Stebėsena yra labai svarbi, kadangi reikia kontroliuoti, kaip yra išleidžiamos lėšos, tačiau kita vertus mes turime pagalvoti ir apie tai, kaip mes jaunimo garantijų priemonę galėtume patobulinti, kad jinai būtų dar sėkmingesnė Iš tikrųjų, mes kol kas matome didelių skirtumų tarp valstybių narių, tarp e, įgyvendinimo lygio, todėl labai svarbu keistis gerąją praktiką ir pasinaudoti tų valstybių patirtimis, kurios sėkmingai įgyvendina šią programą. Norėčiau paminėti du konkrečius dalykus. Židnenska ketvirtajame punkte kalba apie tai, kaip geriau nukreipti šitas priemonės, apreipiant specifinės jaunimo grupės, ypač kai šitos programos yra pateikiamos vertinimui, labai svarbu, kad šitos programos būtų pritaikytos tiems jauniems žmonėms, kur, žmonėms kurių jiems labiau reikia, ypač įtraukiant pažeidžiamus asmenys. Mūsų frakcija pritarė siūlymui, kad jaunimo garantijų programa galėtų būti ir toliau priemonė skatinti jaunų žmonių užimtumą, tačiau ji negali pakeisti e, darbo rinkos politikos priemonių taikomų valstybėse narėse. Šita iniciatyva negali uh, kaip nors išgydyti tų klaidų, kurios buvo padarytos Europos e, valstybių narių lygmenių. Mes tiesiog turime pasistengti, kad jaunimo garantijų programa būtų kuo sėkmingiau įgyvendinama. Taigi, baigėme nagrinėjimą. Pakeitimus reikia įteikti 20, iki 25 balandžio vidurdienio. Svarstysim, e, svarstysime 22 e, birželio. Biudžeto kontrolės komitetas pranešimą atvirtins Liepos pradžioje, o plenarnėme pusėje veikiausiai svarstysime gegužės mėnesį. E, Mm, mūsų kitas susitikimas yra balandžio 25, jei neklystu, tai yra Portugalijos nacionalinė šventė. Mm, linkiu Jums e, gerai praleisti ilgai savaitgalį, kuris prasideda ir gerų švenčių Velykinių.